Good afternoon, colleagues, and I'm sorry for the short delay. Labadiena, kolegos, atsiprašau už um, dėlsimą. Mes um, trumpai šiandien posėdžiausime, baigsime pusę penkių. Um, aptarsime tris klausimus, jie labai įdomus. Pirmiausia, norėtume pasveikinti Louise Arbor, kuri yra Junktinių tautų generalinio sekretorijos specialioji įgaliotinė tarptautinės migracijos klausimais. Vakar migracijos konferencijoje ji pasakė puikią kalbą. Ji pristatys dabartinę padėtį pagal pasaulinį sustarimą migracijos klausimais. Taip pat dalyvaus e, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Nesiniai jau jie lankėsi mūsų komitete, taip pat e, Tartutinės migracijos organizacijos atstovas. Rugsėjo 16 dieną Pernai vyko Junktinių tautų generalinės asamblėjos e, konferencija New York'e. Mūsų kolegos e, ten dalyvavo, buvo kalbama apie migracijos keliamus iššūkius ir galimus e, būdus juos įveikti. Atstovavimas buvo puikus, ponia Vikstram, kiti puikiai atstovavo mūsų komitetui. Nedaug ką galiu pasakyti apie susitarimą. Manau, būtų geriau iš karto suteikti žodį poniai Arbor ir padiskutuoti. Kolegos mums nemažai pasakoja apie savo vizitą į New Yorką. Tada paprašysiu mūsų viešnios Luizos Arbor atstovaujančius Junktinių tautų generaliniam sekretoriui pristatyti dabartinę padėtį šioje srityje. Ačiū, ačiū labai. Man didelis malonumas dalyvauti šioje diskusijoje, rengiant e, pasaulinį susitarimą migracijos klausimais. Labai malonu lankytis parlamento e, Libė komitete. Ačiū už kvietimą. Dėkuoju taip pat visiems diskusijos dalyviams. Tikiuosi, Šiandien įvyks atvira, įdomi diskusija. Migracija e, būdinga žmonijai e, nuo pat jos užuomasgų ir e, tai jau sena istorija, istorija, kurią dalyjasi moteris, vyrai, vaikai siekia rasti naują gyvenimą užsienyje. Europoje yra sava istorija ir man, e, ko gero, e, nebūtų tinkama jums pasakoti apie jūsų istoriją, bet vis dėlto noriu pripažinti, kad e, šis klausimas kelia daug iššūkių visam pasauliui įvairioms šalims. Staigus žmonių judėjimas visame pasaulyje, Centrinėje Amerikoje, Pietričio Azijoje, Afrikoje, E, prie Europos sienų ir Europoje kelia labai didelį susirūpinimą. Vis e, labiau aiškėja, kad e, trūksta pasaulinio nacionalinio regioninio migracijos valdymo ir būtent dėl tokių trūkumų susiklosė dabartinė padėtis. Mm, su migracija susijusi krizė, tai krizė susijusi su migracijos valdymu, ir be kita ko tai yra solidarumo krize. Būtent e, todėl pasaulio e, vadovai rugsėjai pernai susirinko Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, kad galėtų aptarti, kaip tarptautinė bendruomenė galėtų geriausiai įveikti šį pasaulinį pabėgėlių ir migrantų e, judėjimo iššūkius. pripažįstama, kad reikia glaudesnio bendratarpiavimo pasaulinių lygmenių, reikia skubiai jį užtikrinti. Tad e, tai yra istorinis pareiškimas, kad yra politinės valios siekiant e, užtikrinti teisėtą, tvarkingą migraciją, kuri vyktų humaniškai, kuri būtų orientuota į žmonės ir jų poreikis. Ir visų pirma remiamas įrodymais, duomenimis, faktais, o ne emocijomis ar kokiais nors pageidavimais ar norais. Buvo pradėtas tarp vyriausybinis procesas, kuris šiuo metu vyksta. Jis tu, turėtų baigtis kitais metais parengus e, susitarimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti teisėtą tvarkingą migraciją. E, buvo suplanuotos ir tarp valstybinės konsultacijos su pilietinė visuomenė, verslo sektoriumi ir kitais atstovais. Norėčiau pateikti Jums bendro pobūdžio pastabų dėl šių konsultacijų, kurios iki šiol įvyko. Uh, Visų pirma, kalbama apie visų migrantų žmogaus teisės, kovą su ksenofobija, um, migraciją skatinančių veiksnių įveikimą ir um, migracijos valdymą. Visų migrantų žmogaus teisės. Tarptautinėje teisinėje sistemoje jau yra numatytas pagrindas, um, kuriuo turėtų būti grindžiama ta tvarkinga teisėta migracija. Valstybės narės New Yorko deklaracijoje patvirtino, kad visi migrantai, neatsižvelgiant jų migracijos statusą, turi teisių. Nepaisant to, kad jau gana gerai įsitvirtinusi tarptautinė regioninė teisė. Vis dėlto e, reikia dar padaryti nemažai, kad e, įgyvendinant šią politiką būtų orientuojamasi į žmogų ir e, jo žmogaus teisės. Tų spragų matome kasdien, kalbėdami apie mm, migrantų galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir naudotis kitomis savo žmogaus teisėmis migrantams e, neproporcingai tenka patirti marginalizaciją, piknaudžiavimą jų teisėmis, e, diskriminaciją. Daugelis dirba šešėliniuose ekonomikos sektoriuose, jiems e, kyla sulaikymo arba deportacijos rizika. Dėl jų dažnai pranešama, kad jie padar nusikaltimus, E, savo ar kitiems bendruomenės nariams. Būtina oficialiomis priemonėmis užtikrinti jų galimybę naudotis visomis viešosiomis paslaugomis, teisingumo, sveikatos, e, švietimo, bet e, nėra tokios bendros politikos. Kartais tai įgyvendinama vietos lygmenių, kai kuriems migrantams netaikomas konkretus pabėgėlių ar migrantų režimas ir jie atsiduria gana pažeidžiamoje padėtyje. O jiems juk reikia tos pačios žmogaus e, teisų apsaugos. Jie nėra vien tik vadinamieji ekonominiai migrantai. Ir toks e, supaprastinimas e, nėra pagrystas. Ne vien tik dėl ekonominių priežasčių žmonės nusprendžia palikti tėvynę. Be to, taip neužtikrinama pakankama jų teisų apsauga, ypač pažeidžiamų grupių apsauga, tokių kaip nelidimų nepilnamečių ir kitų. Uh, svarbu užtikrinti, kad būtų e, įgyvendinamos visos, e, visų migrantų žmogaus teisės, nesvarbu, koks jų statusas. Dabar e, dėl kovos su ksenofobija ir nus, netinkamų nusiteikimų. Nepaisant daugelio toksiškų kalbų, pati migracija savaime neturėtų būti vertinama kaip problema, kurią reikia spręsti. Migracija gali būti labai turtinga patirtis daugeliui asmenų. Ji gali įnešti svarbų indėlį įveikiant um, globalius iššūkius, pavyzdžiui, susijusius su klimato kaita, tvarių vystimusi, um, visuomenės uh, mažėjimu ir senėjimu. Migracija tai tam tikra proaktyvi prisitaikymo strategija, uh, padedanti kovoti su skurdu, užtikrinti tvarų vystimasi. Tai veiksnys, uh, kuris užtikrina įgalinimą ir lyčių lygybę. Bet yra daug neteisingų nuomonių apie migraciją ir migrantus. Iš tikrųjų, jeigu pažvelgtume į faktus ir duomenis, įvairius įrodymus, matytume, kad migracija yra gerokai teigiamesnis reiškinys, nei mums rodoma žiniasklaidoje. Uh, bet dal, duomenų mainai yra tik e, vienas iš veiksmų. Reikia imtis ir kitų veiksmų, kad būtų galima įveikti neigiamą reakciją į migraciją. Ekonominės krizės sąlygomis arba netgi tiesiog ekonominio nuosmukio sąlygomis, kai didelis nedarbas, kai kyla sunkumų dėl saugumo, e, negalima rasti paprasto atsakymo. Svarbu imtis e, tinkamų teisėtų priemonių, e, nes antraip e, nepavyks susišnekėti, bus daromas didesnis spaudimas imtis veiksmų. Taip pat norėčiau paraginti šiandien Europos parlamento narius bandyti pradėti naujus veiksmus e, siekiant kovoti su ksenofobija, siekiant užtikrinti, kad e, dialogas šią temą būtų labiau įtraukus ir teisingas, kad būtų atsižvelgiama į e, visą mm, migracijos sąlygų ir priežasčių įvairovę, kad būtų kitaip žiūrima į migrantus ir siekiama jiems padėti. Dabar dėl migraciją skatinančių veiksmų. Uh, Kasdien matome, kiek daug vyrų, moterų, vaikų yra nusivylę, e, kovoja už savo gyvybę, e, kerta sienas, norėdami saugesnio gyvenimo, turėdami vilties tokį gyvenimą susirasti veiksnių ir labai daug jie sudėtingi. E, kai kurie žmonės savo laisvą valią daro tokį pasirinkimą, kai kuriems tiesiog tenka išvykti iš namų, kad išvengtų konflikto skurdo, bado, šeimos e, padalymo, kitų daugelio dalykų arba visų kartu. Ir e, tarp savanoriškos ir nesavanoriškos migracijos esanti riba vis mažiau aiški, vis daugiau klausimų jie kelia ir e, Bet kuriuo atveju pabrėžiama, kad visi migrantai, nesvarbu kokius jų aplinkybės, turi teisę naudotis visomis teisėmis būti apsaugoti. Svarbu, kad mes bandytume suprasti, kodėl žmonės pajuda iš vietos ir pabandyti jiems padėti. Tarptautinė bendruomenė turi imtis ryštingesnių veiksmų, kad kovotų su tomis pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių kyla migracija. E, svarbu taip pat kovoti su nepalankiomis aplinkybėmis, kuriomis migrantams tenka keliauti. Reikia taip pat pagalvoti ir apie traukos veiksnius, ne tik apie priežastis. E, pavyzdžiui, palanki padėtis darbo rinkoje e, gali būti traukos veiksnys. Ir abie, iš abiejų pusių tie veiksniai yra gana dideli bet e, esant e, dideliai traukai e, padidėja ir kelionėse sutinkami sunkumai, kelionės kaina, sąnaudos. Be to dar pabaigai norėčiau paminėti, kad tarptautinis bendradarbiavimas migracijos srityje yra labai svarbus bendradarbiavimas, kuris yra pagrystas, proporcingas, turi padėti valstybėms e, tinkamai saugoti savo sienas, atsikratyti nepasitikėjimo migrantais. E, taip e, pavyktų sumažinti neteisėtą migraciją kitomis priemonėmis, ne tik e, griežtai kontroliuojant sienas ir sulaikant migrantus. Tos e, priverstinės priemonės ne tik nepadeda, bet kartais net ir e, sukelia didesnių sunkumų ir verčia visuomenę netinkamai žiūrėti į reiškinį, kuris mus lydės viena ar vienokia ar kitokia forma dar ilgus dešimtmečius ateityje. Tokios priemonės kaip pagalbos ir humanitarinės pagalbos neteisėtiems migrantams kriminalizavimas gali turėti neigiamų pasiekmių ne tik migrantams, bet ir e, žmonėms, e, kurie gera valia nori padėti žmonėms, kurie atsidūrė pavojingoje situacijoje. Bet to administracinio sulaikymo sąnaudos e, yra didelės. Toks sulaikimas vykdomas neužtikrinant pakankamų garantijų, visiškai savo nuožiūrą, neproporcingai, be tinkamų uh, E, pagrindų, net ir vaikų. E, New Yorko deklaracijoje valstybės įsipareigojo e, atsikratyti tokios praktikos, kai sulaikomi vaikai migrantai. Siekiama užtikrinti daugiau būdų įsilieti į darbo rinką, į švietimo sistemą, leisti šeimoms susijungti, E, tam, kad e, kuo mažiau žmonių migruotų neteisėtai. Taip pat reikėtų reformuoti prieglopščio e, režimą, kad galėtume pateikti, pasiūlyti teisėtų alternatyvų tiems, kas negali pretenduoti į pabėgėlio statusą. Ponius ir ponai, Libė komitetas Europos parlamente atlieka itin svarbu vaidmenį užtikrinant, kad uh, pagal ES teisės būtų įgyvendinami prisimti valstybių narių įsipareigojimai, e, tarptautinės e, ir regioninės teisės nuostatos. Jūsų darbas e, toks pat svarbus šiandien, koks jis buvo ir anksčiau, ir bus ateityje. Dar kartą dėkuoju Jums už galimybę dalyvauti Jūsų posėdėje, labai laukiu mūsų diskusijos. Ačiū pirminkė. I'm, en I'm encouraging more spontaneous <laughs> outbreaks that. of applause. Taip džiaugiuosi, kai nariai spontaniškai pradeda ploti. Žiūrėkisi, kaip e, elgesi e, žmogiškai. Dėkoju. Dėkoju Jums ir už tai, kad Jūs e, pasidalyjote savo patirtimi ir nebijoju, kad kolegos užduos klausimų. Aš noriu paaiškinti, kodėl salėje nėra tik daug. Uh, uh, nėra itin daug narių, taip pat dėl to, kad yra ketvirtadienis e, ir e, daug kas jau išvažiuoja paprastai tą dieną ir aš dėkuoju visiems, kas atvyko. Žmogaus teisų, e, žmogaus teisų vykdė, uh, už žmogas teisės atsakinga e, pareigūnė iš e, Europos išorės veiksmų tarnybos e, Lotte Knudsen. Prašau. Dėkoju. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs toliau dirbate, nepasitiko, kad jau prasidėjo vasara ir aš labai džiaugiuosi, kad čia šalia manęs sėdėjo ponia Arbor. Uh, Ji da, e, tikrai yra labai gerai žinomas žmogus. Ir taip pat ji yra e, tarp vyriausybinės konferencijos migracijos klausimais e, generalinė sekretorė. Ir mes visi kartu labai bendradarbiaujame ir tai yra tokia savotiška naujovė ir aš tuo labai džiaugiuosi. Dėkuoju Jums ir už konferenciją, kuri vyko vakar. E, kiek aš žinau, šiuo metu susitinka Europos valstybių vyriausybių vadovai ir jų darbo tvarkiai kaip tik yra migracijos tema. Ašgi kalbėsiu apie tai, kas šiuo metu vyksta. Aš manau, kad mes neturime kalbėti apie krizę, apie migracijos krizę. Turime kalbėti apie taip, kaip galima būtų geriau tvarkyti, e, valdyti migracijos procesus, taip kad e, migracija būtų saugiai žmonės visuomet e, migravo ir didžiajame dvidešimtuke yra, man atrodo, darbo grupė, e, kuri už, užsima judumo klausimais, taigi tai dar kartą parodo, kad tai yra tarptautinio matmens klausimas, tai nėra vien Europos Sąjungai svarbus klausimas. Ir čia reikia kalbėti apie apie tai, kad visi turime da, tvarkyti, tvarkyti su migrantų srautais ir pietų ir Latino Amerikoje ir Azijoje. Mūsų žemė gyvena 7 milijardai žmonių ir todėl mes turime sutvarkyti deramą migracijos procesų valdysinos sistemą ir mes taip pat visi suprantame, kad uh, Nuo 75 iki 85 procentų visų žmonių migra, migruoja paprastai savo žemynų ribose. Ir mes turime da, pas, pasimokyti iš kitų da, patirties. Nemažai tokios patirties yra sukaupta ir Afrikoje, ir kitur. Ir akivaizdu, kad migracija niekur neišnyks. Žinome, kad kai kur padėtis šalyse ne, yra labai nestabili. Ir aš manau, kad mes turime suprasti, kad šis susitarimas dėl migracijos yra nauja galimybė mums pradėti kalbėti apie tai, tą žmonių judėjimą ir kalbėti apie tai teigiamai. Turime pasiūlyti teigiamą naratyvą. Taip, migracija yra mums reikalinga, tačiau gal ji ir negali būti visiškai ne, neriboto masto. Nes mes visi žinome, kad jeigu labai daug žmonių ka, ka, yra kelias gyventi kažkur kitur, tai sukelia tam tikras problemas. Ir mes da, tvarkomės su situacija, mes tikrai da, daug ką sužinojome, sukaupėme labai daug patirties, ypač bendarbiaudami su variais savo partneriais, skaitant e, ir jungtinėmis tautomis. Uh, ir e, vadovaujant šve, e, Šveicarijai ir Meksikai, mes dabar kalbame apie neprivalomo pobūdžio dokumentą, tai yra nepaprastai svarbu. Ir labai svarbu yra taip pat nekurti naujų struktūrų, bet mes norime, kad susite, to susitarimo turinys būtų labai ambicingas ir kad taip pat būtų numatyta kažkokia da, sistema, kažkoks mechanizmas, kuris leistų mums stebėti, kaip jis yra gyvendinamas. Uh, Mes nenorime, kad tik tai būtų pasirašytas toks susitarimas. Taigi, kai mes kalbame apie naujai atsirenčias galimybės, turime suprasti, kad kalbame apie strateginę, ilgalaikę viziją. Mes norėtume da, turėti da, priemonių vertinti pažangą da, įvairiais etapais ir tai taip pat bus susitarimas kuris galios ilgą laiką, 15 ar 20 metų. Ir tas sustrimas bus savotiškas kelrudis. Uh, Ir New Yorko deklaracija pasirašyta praeitais metais yra puikus pagrindas, ji yra nepaprastai ambicinga, joje yra visi mums reikalingi da, elementai, gal mums reikėtų da, kažkaip juos sudėlioti pirmenybės svarbos tvarka. Ir gal kelios temos paminėtos šioje deklaracijoje turėtų būti išskirtos kaip prioritetinės tam, Taigi daug ką turėsime padaryti, daug iššūkių įveikti, tik dar pradėjome dirbti ir mes norėtume parengti gerai subalansuotą tekstą. Būtų labai uh, svarbu, kad e, visos šalis suprastų, kad tai yra jų dokumentas. Šiame darbe dalyvauja 193 šalis. Taigi turėsime pasiūlyti kažką visiems. Ne, ne, turėsime suderinti tai, mūsų interesus. Ir tas darbas jau vyksta. Ir labai svarbu yra parengti tokį dokumentą, kuris būtų priimtinas visiems. Ir vėlgi, darbų tvarkaraštis yra labai e, toks sudėtingas, turime sustarti iki kitų metų. Mes jau daug girdėjome apie įvairias partnerystės. Ir mes taip pat čia remiamės partnerystės principu. Mes turime surasti būdą taip e, e, formuoti savo santykius, kad visi e, suvoktų, kad yra to proceso partneriai. Dar vienas dalykas. Mes turime dirbti vadovaudomėsi konsensuso dvasia vyksta šiuo metu sisteminės konsultacijos, jau trečiasis jų ratas prasidėjo, jos yra nepaprastai gerai organizuotos, labai gerai valstybės jos dalyvauja, e, taip pat labai daug pilietinės visuomenės organizacijų, nevyriausybinės organizacijų dalyvauja šiuose konsultacijose. Taigi mes turime bendradarbiauti su visais partneriais tam, kad kiekvienas partneris galėtų kažką pasiūlyti. Nesvarbu, kad kur žiūrėtume į Persijos įlankos šalis ar į kokias nors kitas šalis, kiekviena iš jų turi savo patirties ir uh, turi savo geriausios praktikos pavyzdžius ir būtų gerai, jeigu mes galėtume uh, kažkaip visą uh, leisti visiems pasidalyti šią pat, patirtimį, pasimokyti iš atskirų regionų patirties. Toliau, ES e, e, palaiko santykius su e, įvairiomis pasaulio šalimis, įvairiais kanalais. Ir mes turime pasistengti, pasinaudoti jais tam, kad įtikintume kitas šalis, kad mums šis darbas yra reikalingas. Ne visos šalis dabar dalyvauja tematinėse konsultacijose, O būtų labai gerai, jeigu dalyvaujančių šalių būtų kuo daugiau ir jūs, ko, laikau, ko gero, turite ryšių su variomis šalimis, taigi raginu jūs paraginti jas prie mūsų prisijungti. Taigi mes užsiimam taip viešąją diplomatiją, mes norime tiesti tiltus ir užtikrinti, kad a, mūsų nuomonės aštėtų viena prie kitos, o ne a, toltų. Kaip jau ir mes kalbėjome anksčiau, mums pavyko tarptautinėje erdvėje nemažai ką pasiekti dėl to, kad mes labai, labai gerai bendradarbiavame Europos Sąjungos viduje. Mes dalyvavome tematinėse konferencijose, kur Europos Sąjunga pasisakinėjo savo vardu ir atskiros valstybės narės. Ir mes kalbėjome vienu balsu ir tai yra labai gerai ir turėtume taip toliau ir dirbti. Nes e, net jeigu mes visuomet to ir nematome Europos Sąjungoje, e, kai esame Ženevoje ir New York'e, matome, kad kai Europa, 28 valstybės narės, e, laikosi iš vien, tai tuomet mums tikrai pavyksta nemažai ką pasiekti. Ir Ir taip mes galime parengti ponę Arbor ir jos siekimus tikslus. Taigi, bendradarbiavimas ES viduje taip pat yra labai svarbus. Man atrodo, kad e, praeitą kartą aš jau minėjau e, tas teminės konferencijas ir e, parlamentas tuomet taip pat galėjo įnešti savo indėlį. kai mes kalbėsime apie dokumentą konkrečiau tuomet e, turėsime e, praktiškai pagalvoti iš tikrųjų, kaip atrodys ta pasaulinio valdymo sistema. Ir jungtinėse tautose ir kitur daugelį metų jau yra dirbama su migracijos klausimas, bet mums reikėtų žengti į priekį tikrai tokį kokybišką žingsnį tam, kad turėtume. Uh, pasaulinio masto sistema, ponia Mogherini remia visas šias pastangas ir nebejoju, kad ji apie migraciją šiandien taip pat kalbės uh, uh, ir, ir apie tai kalbės uh, šiandien ir kalbės, kad labai, uh, toks darbas yra labai vertingas. Ir kad labai svarbu taip pat dirbti jungtinėse tautose, nes jungtinės tautos uh, rodo pavyzdį visiems kitiems ir mes e, norime remti jūsų darbą tam, kad iki kitų metų pabaigos mes galėtume parengti kokybišką susitarimą, kuris būtų ambicingas ir kuris ne, neapsiribotų vien tik tai pasirašymu. Taigi mes turėsime sutelkti savo pastangas ir mes e, visuomet jūs remsime. Dėkoju, pirmininkė. Um, okay, Ačiū Jums. Mes norime pradėti diskusijas. Tačiau prieš tai norėčiau suteikti galimybę pasisakyti tarptautinės migracijos organizacijos atstovui ponui Ambrozijai. Ačiū tarptautiniai migracijos organizacijai už tai, kad puikiai bendradarbiauja su biuru Briuselėje. Prašom, ponė Ambrozijai, jums skirtos penkios minutės, po to bus organizuojamas diskusijos. Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą ir už galimybę pasidalinti nuomonėmis su ponia Arbūr ir su ponia Lotte Knudsen. Norime pateikti keletą pastabų iš savo pusės. Aišku, mes išklausėme tai, kas yra pasaulinis migracijos susitarimas, kokios yra pagrindinės temos, klausimai, kuriuos turėsime aptarti rengiant tą susitarimą. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Esame ES partneriai, reaguojant į dabartinę migracijos situaciją ir didėjančius migrantų srautus į Europą. Pasaulinis migracijos susitarimas suteikia galimybių ES pagerinti dabartinės situacijos valdymą. Norėčiau pradėti nuo vieno aspekto. Teisinga būtų sakyti, kad ES susiduria su sunkumais. Susitariant dėl tam tikrų svarbių klausimų, kaip e, turėtų būti valdomi migrantų srautai. ES jos institucijos dažnai nesu, nesutarė dėl tam tikrų dalykų su valstybėmis narėmis. Ir dabar jau kurį laiką yra stengiamasi tiesiog ieškoti konsensuso tarp e, skirtingų pusių šiame sudėtingame pasaulyje. Taigi, kalbant apie pasaulinį migracijos susitarimą, Jo pagrindas yra Niujorko deklaracija. Ši deklaracija jau buvo patvirtinta visų jungtinių tautų narių, įskaitant ir ES valstybių. Tai yra pagrindas kuris galėtų būti naudingas ES ir jos valstybėms narėms sprendžiant tam tikrus svarbius klausimus, su kuriais dabar susidurėme. Nereikia pamiršti, kad pereitų metų samitas ir New Yorko deklaracija buvo labai svarbus momentas, nes jungtinėse tautose jau kurį laiką buvo bandoma e, sutelkti pasaulio vadovus ir aptarti migracijos klausimus. Ne visos valstybės narės e, to pageidavo iki pereitų metų renginio. Todėl jis toks buvo svarbus. Ir todėl labai svarbi e, New Yorko deklaracija. Ponios Arbūrai įvartinti principai yra labai svarbus. Atrodytų, kad e, darbas su migracija yra būtinas. Kiekvienas migrantas, nepriklausomai nuo jo statuso, turi turėti teisę į apsaugą. Tačiau Šis principas buvo įtvirtintas tik New Yorko deklaracijoje. Iki to, iki to laiko šis principas nebūtinai buvo pripažįstamas. Ir todėl New Yorko deklaracija yra labai svarbus pagrindas tobulinti valstybių narių migracijos politikas migracijos politikos turi būti suderintos su, su tuo, kas yra a, parenk, e, su tuo, kas vyksta ES e, ar aukštesnių lygmenių. Dabar kalbant apie galimybės ES, tai e, kurį laiką E, buvo tiesiog susitelkta į tai, kas vyksta prie ES išorės sienų, ką daryti su atvykstančiai žmonėms. O dabar ES išvelgia galimybę pažvelgti į platesnį migracijos kontekstą. Tai yra tik neapsiriboti iššūkiais, kurie, su kuriais susidarė prie savo išorės sienų. Todėl dabar labai svarbu, kad ES vadovautųsi subalansuotų požiūrių, išvelgtų migracijos poveikį tiek teigiamą, tiek neigiamą globalių mastų ir atsisakyti dabartinio e, požiūrio ES, kuris tiesiog e, buvo toks, e, kuris labiau tiktų ypatingoms e, situacijoms. Vėlgi, kalbant apie pasaulinį imigracijos sutarimą, tematinės konsultacijas, jis bus jis suteiks daug galimybių ES eiti tinkamu keliu ir leis jai pažvelgti į platesnį kontekstą. Galiausiai dar vienas aspektas, kuris svarbus ES. Labai svarbu, kad ES dirbtų su pasauliniu migracijos susitarimu tam, kad ji galėtų sutvi, sustiprinti savo vienybę migracijos klausimo. ES, kai buvo rengiamasi pereitų metų samitui, turėtų dirbti kaip vienas vienetas, formuojant bendrą vieningą poziciją. Ir tai leistų pagerinti koordinaciją bei suderinti politikas pačioje ES. Iki šiol dėja visa tai buvo fragmentuota, nes kiekviena ES šalis vis dar turi savą politiką daugeliu dalykų atžvilgiu. Taigi šis procesas tiesiog bus papildoma paskata ES ir ES institucijoms siekti e, nuoseklumo tarp veiksmų. Ačiū Jums už galimybę pasisakyti. Ačiū mūsų svečiams. Norėčiau e, padėkoti poniai Arbor ir už jūsų kalbą išsakytą vakar. Kolegos, kurie dalyvauja čia posėdėje, dalyvavo ir konferencijoje vakar, tad e, girdėjau ir tai, ką jūs sakėte vakar. Bet to jūsų išsakyta kalba buvo tikrai puikiai. Mes suteiksime žodį komiteto nariams, o tada suteiksime jums galimybę pasisakyti, sureaguoti į pasisakymus. Neziper. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad savo įžanginėje kalboje jūs e, sakėte, kad e, reikėtų na, kalbėti ir apie teigiamus e, dalykus migracijos ir bendradarbiavimo srityje. Tačiau norėčiau sugrįžti prie to, ką ponė Arbor sakė apie deklaraciją. Vis dėlto tų deklaracijų buvo daug. Buvo daug pozityvių deklaracijų dėl migracijos. Tačiau kalbant apie praktinius dalykus, jie nėra tokie pozityvūs. Aš norėčiau pateikti vieną pavyzdį dėl sienų kontrolės kalbant apie ES išorės sieną, aišku, jie yra labai svarbi. Vis dėlto, jeigu mes kalbam apie migraciją ir jeigu susitelksime tik į sienų kontrolę ir kitas represinės priemonės, tada e, pabėgėliai, kurie tikrai turi priežasčių bėgti iš savo gimtųjų vietų, susidurs su e, papildomis problemomis migruojant. Ir tokiu būdu mes tiesiog skatinsime e, kontraband, kontrabandą, e, nelegalių migrantų vežimą. Ir kai kalbame su žmonėmis, dažnai girdime, kad sienų kontrolė labai svarbi, nes tai leidžia sumažinti pabėgėlių migrantų skaičių. Ne, taip nėra. Mes tiesiog e, mažiname skaičių žmonių, kurie patenka į mūsų šalis. Dabar koks galėtų būti teigiamas poslinkis šio susitarimo? Aš manau, kad tai galėtų būti didesnis žinojimas apie tai, kas buvo priimta, pavyzdžiui, Europos parlamente dėl holistinio požiūrio, teigiant, kad e, taip, iš tiesų reikia valdyti migraciją, kad egzistuoja iššūkiai ES priemant ir integruojant pabėgėlius. Tačiau taip pat kyla iššūkių ir aplink Europą, už jos ribų. Tai yra priežastis, dėl, kurio, dėl kurių žmonės migruoja. Todėl mums reikalingi sprendimai abiejose srityse. Ir kai e, kalbame apie tarptautinį lygmenį, aš norėčiau, kad būtų susitelkta į vieną dalyką. Tai yra tai, kad viskas būtų įgyvendinta. Dažnai mes žaidžiame tokį žaidimą. Laukiame E, kitų, kad e, jie turėtų pateikti gerą pavyzdį, imtis veiksmų, kaip valdyti migraciją. Aš laikausius nuomonės, kad ES šiandieną susiduria su didžiulė migracijos krize ir jai tenka atsakomybė dėl tam tikrų priežasčių, kodėl žmonės migruoja. Mes negalime sakyti, kad žingsime žingsnį atgal ir žiūrėsime, ką pasakys tarptautinė bendruomenė. Taigi aš norėčiau, kad valstybės narės prisijimtų atsakomybę ir pateiktų pavyzdį, kaip spręsti migracijos klausimą pačiose valstybėse narėse, tačiau taip pat ir už ES ribų. Ir tik tada būtų galima e, kreiptis į kitas šalis ir sakyti, štai, pama, matote, mes padarėme tai, ką galėjome, mes e, valdome krizę ir dabar norime, kad jūs padarytumėt tą patį. To kol kas nėra, tačiau aš norėčiau, kad taip e, elgtųsi ES. Kitaip tariant, ji, ji neturi slėptis už tarptautinių organizacijų, bet žengti žingsnį į priekį, vadovaujantis tą, tuo globaliu požiūriu. Žengusi ži, pirmą žingsnį turėtų tada pareikalauti iš kitų daryti tą patį. Ačiū. Veržia, please. Ačiū, ponia Veržia, dabar. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip jūs jau pabrėžėte, Kai kas iš mūsų dalyvavo vakar vykusioje konferencijoje ir aš galiu pasakyti poniai Arbo, kad iš tikrųjų jūsų pasisakymas buvo kaip gaivaus oro gūsis visų kitų pasisakymų kontekste. Aš pritariu praktiškai viskam, ką jūs sakėte. Ir aš manau, kad iš tikrųjų daug ką reikėtų padaryti tam, kad mes galėtume pagaliau pradėti remtis faktais. Ir žengdama šiek tiek toliau, aš norėčiau priminti jums kelis skaičius. Jūsų ataskaitoje e, kalbama, kad 285 milijonai žmonių, tai, tai yra 3,3 procento visų e, gyventojų mūsų žemė yra perkeltieji asmenys. Ir mes matome, kad tas skaičius padidėjo. Ir aš manau, kad mes turime labai aiškiai. Uh, atkreipti tai dėmesį. Antras dalykas, kurį aš noriu pasakyti, mane labai dažnai stebina tai, kad mes e, pamirštame da, pa, pasakyti, kokią vietą užima, užima europiečiai e, tame skaičiuje 60 milijonų e, europiečių, kurie yra perkeltieji asmenys, kurie sudaro migrantus. 35 milijonai migrantų yra iš Afrikos. Tenai gyvena 2 milijardai žmonių. Aš manau, kad mūsų valstybės turėtų atsižvelgti į tą kontekstą, pasaulinį kontekstą. Kai jūs sakote, remkitės faktais, aš tikrai norėčiau, kad mes tą darytume, tam, kad mes galėtume uh, uh, suvokti viską. Uh, E, geriau, kad nesivadovautume tą eurocentriškų, e, tokių eurocentriškų požiūrių. Antras dalykas, jūs sakėte, kad labai svarbu suprasti, kad migrantai, kad ir kokia būtų jų padėtis, vis dėlto turi tam tikras teisės. Mes e, parengėme tris pranešimus, kuriuose uh, Šis dalykas yra paminėtas, aš pati buvau viena iš pranešėjų, pavyzdžiui, e, tai buvo pranešimas dėl e, migrantų padėties trečiose šalyse ir Cecilija Dekijangė savo pranešime ir Dijas Demyra ir Valenciano taip pat parengė pranešimus kuriuose apie tai kalbama ir mes e, sakome, kad ES valstybės narės a, a, turi pasirašyti da, tarptautinę konvenciją dėl e, migrantų teisės ir šeimos susivienijimą. Ir tas dalykas turėtų būti e, mūsų darbo tvarkėje. Ir kai mes e, viską pažvelgtume iš tokios perspektyvos, mes turime suprasti, kad tuomet migracija netrodės kaip tik kaip problema, reikia apskritai suvokti ją bendrame migracijos kontekste. Pustrečio milijono žmonių kiekvienais metais uh, atvyksta į ES iš trečiųjų šalių ir ta, e, jie ta, e, turi ilgalaikės vizas paprastai ir iš šių uh, žmonių uh, 150 tūkstančių tai yra da, ukrainiečiai, 250 tūkstančių kiniečių, uh, JAV atstovų taip pat ne, nemažai atvyksta. Uh, Taigi reikia suprasti, kad migracija yra sudėtingas reiškinys ir problema susiranda ne vien ne dėl to, kad yra migrantų, o dėl to, kaip mes reaguojame į tai, kas vyksta. Man atrodo, ir aš net nežinau, kaip galima būtų net tai apibūdinti, bet e, man atrodo, kad mes e, vis labiau rasistiškai ir ksenofobiškai vertiname uh, E, migrantus. Mums atrodo, kad migrantai atvyksta iš pietų. Mes panašu, kad mes tik apie juos norime kalbėti, e, nes neva jie kelia kažkokias problemas. Taigi aš tikrai manau, kad nemažai reikia pasistengti, kad mes atsižvelgtume visus šios skaičius, kad pagaliau veiktume tą bloką, kuris mums dabar trūkdo. Ši problema yra kur kas platesnė. Ir aš tikrai labai norėčiau kad tokia pozicija būtų atspindėta įvairiuose dokumentuose. Aš manau, kad mes pernelik daug kalbame apie pabėgėlius, apie neteisėtą migraciją. Tai kaip jūs ir sakėte, tai iš tikrųjų judumo klausimais dar daug ką galima būtų padaryti ir jūs apie tai kalbėjote ir praeitą kartą, kai mes su jumis bendravome. Jūs šiek tiek daugiau kalbėjote apie judumą ir gal jūs galėtume dar kartą tą dalyką paminėti plačiau. Net jūs ne per daug kalbėjote. Ir puiku, man matote, da, ponia Arbo, iš, kuri yra dvi kalbė, net da, nesinaudoja ausinėmis. Puiku. puiku. Thank you very much. Ačiū pirminkė. Pone Tunant Hohenstein. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta ir labai diplomatiškai buvo pasakyta, kad e, Europos Sąjunga turi suskaidytą migrantų ir pabėgėlių politiką. Ta politika tikrai labai nenuosekli iki šiol, nors uh, dedama pastangų, žinau apie ką kalbu. Manau, kad e, pavyktų tokį susiskaidimą įveikti Europos Sąjungoje didelė dalimi, jeigu būtų geresnė komunikacijos politika ir e, galbūt galima būtų ir didesnių mastų, ne tik ES, tai užtikrinti. Kolegė Veržė apie tai taip pat kalbėjo, ta komunikacija, kai kalbame apie sienų kontrolę. Čia taip pat svarbi gera komunikacija. Ypač kalbant apie tos populistus, kurie prilygina uh, migrantus e, teroristams ir įskiepia baimę piliečiams, o baimė plinta labai lengvai. Be tokios suskaidytos praktikos ir politikos, kai girdžiu, kaip įgyvendinamos sienų kontrolės priemonės vairiose šalise, kai uh, lankiausi tose sienų kontrolės vietose, kai kalbėjausi su žmonėmis, kurie nori įgyti pabėgėlius, atvyksta į Europą. Kartais pamatai baisių dalykų, siubingai neteisingų, kai pabėgėlių klausiama apie jų šalies miestus. Jie nieko nežino, nežino, kiek ten žmonių gyvena. Uh, ir panašiai. Tad e, apklausą vykdantis pareigūnais e, netiki tais asmenimis, e, kad jie atvyko iš ten, kur skelbėsi atvykę. Tai baisu. Jeigu skirtume daugiau laiko, pinigų, pastangų, žinių tam, kad geriau komunikuotume, geriau dalytumėmės žiniomis, geriau dirbtume su tais, kas yra patyrę baimę nepalankės sąlygas. Manau, galėtume daugeliu lygmenių gyvendinti geresnę politiką, pasiekti geresnių rezultatų, užtikrinti, kad piliečiai aktyviau dalyvautų šiuose procesuose mūsų žemynė. Tokia būtų mano pastaba. Ačiū. Dėkuoju. Pone Vinberg. Dėkuoju. New Yorko deklaracija, globalus solidarumas, visą tai skamba gerai. Bet e, ne visą tai auksas, kas žyba ir e, turėtume iš tikrųjų pagalvoti, pamatyti, kas vyksta vietose. Dabar jau daugeliu, daugelį metų reiškiamas savanoriškas solidarumas ir labai svarbu, kad jis būtų e, išreiškiamas, tačiau jo nepakanka. Dabar Europos Sąjungoje kalbama apie privalomą solidarumą, dar dėl to nėra susitarta. Tai yra toks priverstinis solidarumas, e, numatant baudas, lėšų išaldymą Noriu pasiteirauti, ką Jūs galvojate apie tokį priverstinį solidarumą. Aš pati juo netikiu. Pone Arbur, kalbėjote apie alternatyvas tiems, kam nereikia apsaugos. Bet e, Iš tikrųjų žinome, kad tie, kas atvyksta į Europą, bent 70 procentų iš jų yra ekonominiai migrantai. Manau, kad e, kalbant apie tokias alternatyvas, būtų galima paminėti Melinosios kortelės iniciatyvą. Noriu pastirauti, apie kokius kitus alternatyvius teisėtus būdus jūs kalbate. Be to, e, Ataskaitoje rašoma apie 6-7 milijonus e, asmenų Afrikoje. kurie atrodo ketina vykti į Europą. Ką apie tai e, galvojate? Įdomu, ką manote apie šio proceso ateitį po 10-15 metų, kai bus patirtas toks demografinis augimas, kaip Jums atrodo, kuo tai baigsis, kuo, ko galime tikėtis? Ačiū. Sofie Intervelt. Vakar, beje, ji pasakė puikią kalbą šią temą. Jūs teisėje Arbur, ko gero, jau buvote išvykusi tuo metu. Jūs e, dabar pakėlėt man kartelę gerokai, pirminkė. Aš bandau truputį atsigauti po ankstesnių kalbų. Man atrodė, kad e, Skandinavija garsėja savo solidarumu kaip tik. Ir e, kai kalbame apie priverstinę solidarumą, mane tai tiesiog stebina. Noriu paklausti. Tikrai stebina. Jeigu pažiūrėtume į tai, kiek žmonių atvyko per pastarusius pusantrų metų į Europą, tai daug žmonių, bet vis dėlto kalbame vos apie 0,02-0,03 procentų visų e, pasaulio gyventojų. Ar tikrai tokį pavojų, tokią grėsmę mums sukelia E, tokia menka visų gyventojų dalis. Jeigu taip, e, kas žino, ar mūsų tapatybė tokia jau stipri. Tiksliau kalbant, valstybių narių vyriausybės e, susitinka taryboje 28 šalių atstovai ir jie nesugeba visiškai dėl nieko susitarti. Tai baisu. Ko gero atrodo lengviau susitarti su diktatoriais nei tarp ES valstybių narių lyderių. Mes e, užuot susitarę dėl savo politikos, e, taip sakant, užsakome tokias paslaugas Turkijoje, Eritrėjoje, Libijoje, kitur kur e, faktiškai nepaisoma demokratijos ir žmogaus teisų principų. Ir Valstybių narių vadovai kartais kartu su komisija, kartais tiesiog pažodžiui laikosi to, kas įrašyta į sutartis, teisinės įvairiomis dėl įvairių priežasčių aiškina, kad ten neužtikrinama demokratija ir taip toliau. Ir dėl to labiau linkia kalbėti žmonėms e, pasakoti istorijas, e, kurios e, sukelia baimę, bandydami įrodyti, kad pasirinko teisingą kelią. Žmonėms iš tikrųjų likti, geriau likti arčiau namų, galime jiems duoti šiek tiek pinigų ir viskas bus gerai. Bet pagalvokime apie tas e, schemas, e, kurios įgyventinamos su Turkija arba tokias, apie kurias labai mažai kalbama, pavyzdžiui, e, suteikti 90 milijonų eurų Libijos pakrančių apsaugos tarnyboms arba diktatoriams Eritrijoje. Pagalvokime, ką iš tikrųjų reiškia tų pabėgėlių ir migrantų prieimimas regionuose, Ar jums atrodo, kad tai tokia jau sėkmės istorija? Okay, May, ask, uh... Ačiū, noriu ir aš pateikti klausimą. Pas mus atvyksta nemažai įdomių svečių, bet e, nebūtinai tokių, kurie gali pateikti įdomių nuomonių apie jungtinę, jungtinės tautas, apie Kanadą, užsienio politiką. Uh, E, kurie kartu puikiai supranta, kaip veikia Europos Sąjunga. Tai paaiškėjo per jūsų kalbą vakar. Atvykau į Europos Sąjungą iš Indijos, tad mano požiūris yra gana subalansuotas. Aš žinau um, apie tą pasipriešinimą tarp žmonių uh, E, už ES ribų. E, žinau, e, koks paužvis būna į žmonės, kurių oda nėra baltos spalvos, žinau, kas yra ksenofobija. Kaip pati sakėte, žmonės skirtingi ir dėl to gali būti tam tikro pasipriešinimo. Jokia šalis nėra tobula. Jūs e, esate tobula, taip, taip, taip ir žinojau, kad tai pasakysite, teisėjai tokie ir būna. E, taip, gal tobula, bet ne visai tobula. Koks e, skirtumas, kaip pavyko pakeisti požiūrį? Europos Sąjungoje daugelis sunerime. Girdėjote, ką, ką tik sakė ponia Interveld. Uh, Būna tokių mažesnių regionų, pavyzdžiui, Baltijos valstybės, kurios kalba apie tai, kad pas juos neatvyksta daug migrantų, jie negali daug migrantų priimti, kils konfliktų, kils saugumo problemų. Patiriame įvairų spaudimą dėl e, skirtingų gyventojų požiūrių, dėl rasistinių požiūrių. Kokių praktinių priemonių imamasi vakaruose, kad e, tokios pažiūros būtų keičiamos? Kad žmonės suprastų, kad be kita ko migracija yra būtina. Faktiškai visa mūsų politika nei tai nukreipta. Teisėjos migracijos priemonių beveik nėra Europos Sąjungoje. Dabar um, svarstoma Mirinosios kortelės iniciatyva ir beveik visos valstybės narės e, jai priešinasi. Daugelis mūsų, be kitako ir čia esantieji, e, dirba su tokiais dokumentais dabar, bet e, jų pagrindą sudaro ribojančios kontrolės priemonės. Kaip būna tokiuose šalyse kaip Kanada? kuriuose žmonės laikosi labiau subalansuoto požiūrio į migraciją. Ne tik į baltųjų žmonių migraciją, bet e, imigraciją iš tų šalių, kuriuose gyvena įvairių rasių žmonės. Aš noriu tiesiog suvokti iš jūsų perspektyvos, Kaip e, jūsų nuomonė turėtų elgtis e, vyriausybės, NVO? Žinau, kad tai labai platus klausimas, bet nedažnai sulaukiame svečių, kurie e, yra geriau susipažinę su kitokiomis sistemomis. Nežinau, ar bus dar kokiu nors klausimu iš salės. Barbara dar ką tik atvyko, mes galėsime dar um, surenkti klausimų atsakymų raundą, e, jeigu dar kils kokiu nors klausimu vėliau. Katarina, ar uh, norite ko nors paklausti? Ačiū pirmininkė. Aš esu ta teisėja, apie kurią buvo kalbama anksčiau. Esu viena iš tų teisėjų, kuri mano, kad yra tobula. Jokauju, aišku. Aš e, tikrai esu teisėja, Tačiau taip pat esu kilusi iš Italijos šalies e, ir iš regiono, konkrečiai Sicilijos, kur yra taikoma viena praktika. Sicilijoje, žinoma, buvo daug pokyčių, daug e, migrantų, todėl Sicilija visada buvo e, šalis, kurie priemė visus. Migrantų daug atvyksta prie Italijos krantų, jie atvyksta labai sudėtingomis aplinkybėmis, atplaukia laivais iš šalių, kur vyksta karas, kur jie yra persiekimi, kur e, su jais elgiamasi nežmoniškai. Žmonės e, kerta e, viduržėmio jūrą, tiesiog įveikia kelionę kurią pavadinčiau tokia desperatijos kelionę. Mano šalyje e, daug institucijų e, parodė, kad yra pasirengusios priimti migrantus, tam skyrė lėšų. Ir kalbu, e, kai kalbu apie migrantų prieimimą, turiu meni ne tik jų atvykimą, bet ir tai, kad migrantai turi būti integruoti. Aš, pavyzdžiui, mm, domiuosi mažamečių, e, kurie atvyksta į ES nelidimi klausimų. Kalbant apie ES šalis, yra tokių, kurios stato sienas. Galbūt tos sienos nėra fizinės, bet jos nėra pasirengusios priimti e, migrantų. Ir dėja, aš to negaliu suprasti. Taigi, Norėčiau užduoti tą patį klausimą, kaip ir Klodas, kai buvo kalbama apie Angliją. Yra šalių, kurios turi galimybių ir gali būti atviros. Tuo tarpu mes susidurime su kitomis šalimis, kurios yra uždaros. Taigi, ką galime padaryti mes, kad įtrauktumėm kitas šalis? Anksčiau jūs kalbėjote apie tai, kad migracija gali būti iššūkis, bet gali turėti ir teigiamų pasiekmių. Aš esu įsitikinusi, kad kiekvienas iššūkis duoda ir pozityvo, jeigu tinkamai tas iššūkis yra atremamas. Taigi politinių lygmenių e, Europoje trūksta tos galimybės tinkamai e, atremti iššūkis, nes apie tai kalbėjo ir Birgit anksčiau. E, buvo kalbama apie baimės, baimę priimti kažką, kas skiriasi nuo mūsų. Yra uh, baimių, kad žmonės tiesiog užims, migrantai užims mūsų miestus, mūsų darbo vietas. Taigi, kaip būtų galima visą tai veikti politiniu lygmeniu ir ką mes galime padaryti, turiuomenį tas šalis, kurios yra atviros. Kaip mes galime įnešti savo indėlį, kad ES lygmenių būtų suformuota ta Europos solidarumo politika. Labai gaila, kad yra susidariusi tokia situacija, kad reikia taikyti sankcijas šalims, kurios nepriema migrantų. Ir kalbant apie solidarumą, dėje jo nėra. Dabar jūs esate kilusi, ponė Ambrozė, iš kan Kanados. Taigi, ką galėtumėt pasakyti mums? Kaip mes e, galėtumėm tą iššūkį paversti e, pozityviais rezultatais? Dėkoju. Katerina. Dėkoju, Katerinai. E, tai, ką Jūs sakėt dėl Dublino įstrigusio aklavitėje, tai yra nepaprastai aktualu. E, iš tikrųjų, mes... čia niekas negali pasistumėti į priekį. Dėkuoju, Barbara Spinelį. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Vėluoju atvykti į šį posėdį, tačiau turėjau e, reikalų. Ir galbūt klausimą, kurį aš norėjau užduoti, jau kažkas uždavė. Turiu omenyje rep E, sugražinimo susitarimus, e, konkrečiai susitarimus su Libija. Taigi kreipiuosi į jungtinių tautų atstovę. Norėčiau sužinoti, kokia yra jungtinių tautų pozicija dėl mokymų, mokymų, kurie yra organizuojami Libijos pakrančių e, apsaugos tarnyboms. Prieš keletą dienų jungtinių tautų e, atstovas Libijoje Martinas Kobleris pareiškė, kad yra sunerimęs E, sunerimęs e, dėl priimto sprendimo organizuoti apmokymus Libijos pakrančio apsaugos tarnyboms. Jis informavo mus, mūsų Europos parlamente, kad reikėtų tik tai pasižiūrėti YouTube internetinėje svetainėje, kad susipažintumėt su tuo, kaip pakrančio apsaugos tarnyba elgėsi su migrantais. Pastariesiams yra suteiktas e, kaip ir įgaliojimas įgyvendinti tuos repatriacijos susitarimus. Migrantai tiesiog yra išmetami į jūrą arba gražinami į Libiją. Kalbant apie pagrindinės žmogaus teisės ar tarptautinės konvencijas, jo, jų nėra paisoma. Taigi aš esu sunerimusi. Kalbant konkrečiai apie Italiją, jie ženkliai e, yra įsitraukusi į mokymus, kurie organizuojami Libijos e, apsaugos tarnybai. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote ir atsiprašau, jeigu šį klausimą kažkas uždavė anksčiau. Ne, Barbara, niekas dar neuždavė tokio klausimo. Buvo paminėta Libija, bet klausimo dar niekas neuždavė. Ir labai gerai, kad tarp mūsų svečių yra taip pat ir EIVT atstovė, kuri galėtų gal pakomentuoti tavo klausimą, kuris beje buvo keliamas ir vakar. Na kągi, dabar paprašysiu Luizos ir kitų svečių atsakyti klausimus. Luiza, prašau. Atsakykite į parlamento narių klausimus. Dėkoju. Dėkoju. Aš manau, kad klausimų vairovė, nuomonių įvairovė, susirūpinimų įvairovė yra didelė. Ne viskam aš galiu pritarti, Aš neatsakinėsiu į visus klausimus e, pailiui, aš apskritai pakalbėsiu. Formuoti viešąją politiką, kai viešoji nuomonė jūs remia, nėra labai sunku. Kartais sunku surasti tinkamas priemonės, bet iš esmės e, viskas tuomet klostosi labai paprastai. Bet labai sunku yra rodyti pakankamai lyderystės tam, kad uh, jūs galėtumėt vadovauti visuomenės nuomonį, kad galėtumėt ją rodyti pavyzdį, kad jūs, pasiremdami savo profesinę patirtimį, politinę išmintimi, galėtumėt parodyti, paaiškinti visuomeniai, kodėl jų pozicija nėra teisinga, kodėl, jie, kodėl žmonės klysta. Tai yra tik vienas iš klausimų. Žmonės gali turėti įvairių nuomonių įvairiais klausimais, pavyzdžiui, dėl mirties bausmės ir kitų dalykų. Bet aš manau, kad jeigu jūs esat lyderis, jūs turėtų, turėtumėt turėti pakankamai informacijos ir uh, gebėjimų tam, kad įtikintumėt kitus, kad jūs esate teisus. Uh, Taip, kai yra žmonių, kurie nenori suvokti tikrovės, nenori atsižvelgti į faktus. Taip, iš dalies gali ir taip kartais būna. Dėl šio konkretos klausimo. Aš manau, kad mes nebe, nebegalime savo leisti laukti, kol pasikeis bendras naratyvas ir paveiks viešąją nuomonę. Dabar atėjo laikas parodyti lyderystės pavyzdį. Dabar mūsų uh, vadovai uh, turėtų parodyti pavyzdį ir parodyti, kad reikia remtis faktais, o ne įspūdžiais. Reikia turėti aiškiai pagrįstą nuomonę, o ne kažkokius neaiškius įsitikinimus. Mes turime uh, pagalvoti apie visus viešuosios politikos aspektus. Pavyzdžiui, pagalvok, pagalvokime apie socialinių išmogų perkeliamumo klausimą. Mes taip šiek tiek gal neturime pačios geriausios praktikos pavyzdžių iš viso pasaulio. Aš manom, kad mes tiesiog turime vadovautis pagrindiniais savo principais. Ir Europa turėtų čia vadovautis tuo, kas ją pavertė tą vietą, į kurią veržiasi kiti žmonės tai yra laisvės, klėstėjimo erdvė. Europa tokia tapo ne šiaip savo, neatsitiktinai. Aš manau, kad dabar yra labai geras laikas sugrįžti prie visų tų principų ir gerai apie juos apmastyti. Aš nenoriu pamokslauti. Jūs gebate spręsti savo problemas kur kas geriau nei aš. Bet bendrai kalbant, ir aš sakysiu tą patį beje ir savo bičiuliams Latino Amerikoje, kur jie taip pat susiduria su įvairiais e, iššūkiais, kurie gal atrodo visiškai kitaip, ar, pavyzdžiui, Filipinuose, de Bangladeše, de e, kitur. Tai yra tose šalise, iš kur labai daug e, žmonių išvažiuoja, labai dažnai tai yra moteris, jos išvažiuoja uh, į Persijos įlankos šalis, kur 80 procentų e, dirbančiųjų yra migrantai. Taigi tos šalis pačios geriausiai žino, kaip spręsti savo problemas. Ir, te, ir tas pats taikytina ir Europai. Bet jūs nebegalite sauliaisti laukti, kol viešuoju nuomonė pasikeis. Jūs turite ją formuoti, rodydami pavyzdį ir reikalauti, kad politika būtų grindžiama faktais. Nepamirškime, kad mes esame ir savo, paga, esame pagimdyti savo istorijos. Aš neatstovauju šiandien čia Kanados vyriausybei. Aš kalbu, kreipiuosi jūs kaip tarptautinės organizacijos atstovė. Aš sakiau jums, kad e, mes esame beveik tobuli. Ir taip, mano šalies istorija mane taip pat paveikė. Ir mes Žinome, kad Kanada yra vienintelė šalis, kurioje jūs galite laimėti rinkimus pasisakydami už migraciją. Taip yra ne dėl to, kad mes esame morališkai, etiškai de, uh, uh, tobulesni nei kiti. Mes esame tiesiog didelė šalis, mes, uh, mums reikia de, žmonių, mes taip pat esame, turime labai daug patirties su migrantais. Neseniai taip pat. Uh, pas mus buvo gyventimas bendruomenės paramos programos, kai kai kur kaimeliai, e, pavyzdžiui, vietos bendruomenės suteldavo savo pastangas ir, e, ir rinkdavo pinigus iki 30 tūkstančių eurų. E, ir po to tos pinigus duodavo atvykusioms sirų šeimoms. Ir e, suprantama, kad pas mus e, atvyksta e, žmonės kitaip, jie ne, neplaukia da, laiveliais. Mes turime tik tai vieną sausumos, sausumos sieną tik su viena valstybė. Nors ir situacija prie tos sienos taip pat keičiasi. Taigi labai sunku yra lyginti padėtį įvairiose šalise ir sunku yra jums pamokslauti ir tai sakyti, tą darykite, o to nedarykite. Uh, Vienas iš dalykų, kuris parodo, kad ne, mes ir Kanadoje nesame visai tobuli, yra toks. Neseniai tai Kanados laikraštėje pasirodė e, straipsnis apie kelias stambes verslo korporacijas ir kelios nevyriausybinės organizacijos samdo valytojus, kurie naktį išvalo tualetus ir ištuština mūsų šiukšliadežės. ir paaiškėjo, kad tarp jų buvo labai daug nete, nelegalių migrantų, kurie da, kurias buvo mokamas mažesnis nei minimalus atlyginimas. Aš nebuvau tuomet Kanadoje, aš nežinau, kaip žmonės e, a, sureagavo, bet akivaizdu iš to, kaip buvo parašytas straipsnis, kad gėda turėtų būti e, mums visiems, kad mes vis dar tebe gyvename šalyje, kurioje tokie piknaudžiavimai yra įmanomi. Ir man atrodo, kad tokia reakcija yra teisinga ir reikia sureaguoti į tai, kas įvyko. man pateikė įvairius skaičius, kurių aš anksčiau ne, nebuvau mačius. Ir realybė yra tokia, reikia suprasti, kad tas naujasis susitarimas turėtų žengti į ateitį. Jis turėtų būti skirtas ateičiai. Būtų tikrai nepriimtina, jei mes sutelktume viso pasaulio pastangas tam, kad tik tai spręstume problemas dviejiems metams. Ne, turime galvoti apie taip, kaip mes galėtume pasiruošti uh, E, ilgam valdyti migracijos procesus. Nebus lengva ir ne viskas bus tobula. Mes žinome, kad visuomet bus kontrabandininkų, priekeivių žmonėmis, e, sukčiautojų, bet mes turime kiek įmanoma da, da, patobulinti savo sistemas. Reikia suprasti, kad žmonių judumo mastai e, pastaruoju metu uh, iš esmės nesikeitė. Migruojančių skaičius e, tai varijuoja tarp e, maždaug 2,9 iki 3,2 procento. Taigi 3 e, procentai žmonių visuomet juda. Ir mes žinome, kad jie de, ne, nepasiskirsto to lygiai po visą pasaulį. Tokia yra realybė. Tik atvirai prisipažinsiu, aš nežinau, aš nežinojau kad Afrikoje yra 7 milijonai afrikiečių, kurie nori keltis į Europą. Bet jei taip, jei taip iš tikrųjų būtų taip, tai, tai tas skaičius taptų tikrai labai nesvarbus, jei nepamirštum, kad, kad 25 procentus tos skaičius priėmė vien uh, Libanas. Ir mes turėtume savęs paklausti, kokios politikos mums reikia, kad mes galėtume tinkamai uh, į tai uh, uh, sureaguoti. Tikrai man, aš nesu tikra, kad, yra, kad 7 milijonai nori keltis į Europą. Mes žinome, kad paprastai žmonės juda pirmiausia šalie, savo šalies viduje, po to da, jie juda regiono a, ribose. Ir vis daugiau daugiau šalių nebėra jau to šalės, iš kurių išvažiuoja migrantai. Kai jūs bendraujate su afrikiečiais, pavyzdžiui, būtų labai naudinga jums su jais pasidalinti patirtimi, kad, kadangi Afrikoje yra daugybė šalių, kurios susilaukia neteisėtų nelegalių migrantų ir kuriuos jie stengiasi taip pat gražinti į jų kilmės šalį arba stengiasi suteikti jiems kažkokį statusą. Taigi, kai atsisakoma stereotipų, jūs supras, supras, suprantama tuomet, kad uh, bendrų sąlyčio taškų yra tikrai labai daug. Aš nenoriu kalbėti apie priverstinį primetamą ar kažkokį relatyvų solidarumą. Čia viskas priklauso nuo konteksto. Aš, bet aš galiu pasakyti, kad įvairiose konvencijose, pavyzdžiui, pabėgėlių, pagal pabėgėlių konvenciją, žmogus bėgantis nuo karo turi teisę kirsti kitos šalies sieną neteisėtai. Kadangi jei matyt jis ieškotų e, teisėto kelio, jis būtų nužudytas. Ir konvencijose taip pat yra nuostatų, kurios, kuriuose kalbama apie nenoriu vartoti to žodžio, naštos pasidalymą, tai reikia kalbėti apie pasidalymą atsakomybę. Pabėgėliai atsiduria kaimininėse šalise dėl to, kad tokia yra jų šalies geografinė vieta. Kaip, čia, kaip galima sakyti, kad žmogus likimas priklauso nuo jo geografinės buvimo vietos? Ir solidarumas yra be, be abejo, jis negali būti tik vienos krypties. Vėlgi aš nenoriu to klausimo komentu, komentuoti, nes tai yra jūsų vidaus reikalai. O ES, kaip žinia, netaip seniai gavo visiškai pelnytai Nobelio taikos premiją. Ir buvo, dar buvo du labai konkretūs klausimai susijęs su konkrečiais faktais. Ir aš nesu įgaliota dabar į juos atsakyti. Aš e, tris mėnesius užsimėjau šiuo klausimu ir e, yra to, tam tikrų faktų, apie kuriuos aš dabar nenorėčiau kalbėti. Pavyzdžiui, tie užsieniečių prieimimo centrai, kaip jie atrodo, Gal mano kolega iš Tarptautinės migracijos organizacijos daugiau galėtų jums pasakyti tų klausimų. Mangi rūpi politikos klausimai. Atsakomybės perdavimas išorės subjektams nereiškia, kad jūs atsikratote tos atsakomybės, kad jūs vis tiek tebesat atsakingas. Tai tiek galiu pasakyti. po dviejų savaičių, kur aš lankysiuosi Romoje ir tuomet gal aš galėsiu Jums e, pasakyti, e, kaip Italijos e, pareigūnai dalyvauja Libijos pareigūnų mokymuose. Ačiū. Lotar, ar jūs galėtume trumpai sureaguoti dėl Libijos? Vakar konferencijos metu mes supratome, kad reikia daugiau bendradarbiauti ir su Europos išorės santykių tarnyba. Babaras Pinelį uždavė, uždavė konkrečių klausimų. Gal galėtumėte tai juos atsakyti? Prašome. Ačiū. Mogerinė vakar aptarė daugelį šių klausimų pasisakydama, nes tai yra susijęs su ES e, migracijos politikos e, išorės aspektais. Taigi sureaguosiu į keletą aspektų, kurie buvo paminėti. Mes e, aktyviai komojame su kontrabanda, su asmenų gabenimu, nes būtent tuo metu žmonės tampa aukomis, jie E, moka didžiulės e, sumas ir kalba eina apie organizuotą nusik, e, nusikalstamumą. Ir mes veiksmų imamės įvairiose srityse. Visų pirma, stengiamės kovoti su asmenų gabenimo verslo modeliais. Stengiamės bendradarbiauti su valdžios institucijomis, stiprindami jų gebėjimus, kad būtų E, užkirstas kelias, kad e, asmenys norintys geresnio gyvenimo nepake, nepatektų į e, prekiautojų žmonėmis spastos. Dabar dėl holistinio požiūrio. Vėlgi mes su juo dirbame, mes neapsiribojame vien tik tai migraciją, mes bendradarbiautume su e, šalimis partnerėmis Afrikos kontinente, stengiamės įtraukti ir migracijos klausimą. E, žiūrime, kokių interesų turi partnerė šalis ir mes patys. Esame sukaupę daug patirties, įgyvendindami pereitais metais e, partnerystės ir daug išmokome, kaip reikia bendradarbiauti su trečiomis šalimis. Tai daryti e, koordinuotai, subalansuotai, atsižvelgdami į tų šalių interesus ir kaip jie pageidautų gauti paramą, turiu meni ne vien tik tai finansinę, bet pavyzdžiui techninę ar kitokią politiką, e, ar kitokią paramą. Ir Būtent pereitais metais, kai buvo organizuojama konferencija New York'e, pristatėme tą patirtį. Būtent tam ir bus organizuojamos tematinės konsultacijos, kur mes dalinsimės savo patirtimi dėl tų naujų partnerysčių su šalimis Afrikos kontinente ir taip toliau. Taigi tematinių konsultacijų metu mes galėsime sakyti, žiūrėkit, štai tokie dalykai neveikia, reikia žiūrėti susitelkti ten ir ten dėl migracijos kelių, vėlgi tai yra labai sudėtingas klausimas dėl to, kodėl žmonės bėga iš savo gimtųjų vietų, ar tai būtų klimato kaita, ar dėl saugumo priežasčių, ar dėl skurdo, ar dėl bado. Ir būtent visoms šioms problemams spręsti reikalingos priemonės Ir priemonės gali būti trumpalaikės, e, vidutinio laiko tarp ir ilgalaikės. Kalbant apie migracijos kelius, reikalingos tos ilgalaikės priemonės. Mes turime padėti šalims įgyvendinti jų, e, jų teritorijose projektus. Europos investicinis bankas skirs milijardus, e, tiksliau mobilizuos milijardus eurų tam, kad būtų kuriamos darbo vietos. Nes galų gale žmonės to ir nori, nori saugumo ir darbo vietų. Tačiau tai yra ilgalaikis tikslas kuris e, patenka į mūsų strategiją, tačiau taip pat yra įtrauktas ir į jungtinių tautų strategiją. Taip pat buvo organizuotas samitas su Afrikos sąjunga šiais metais. Ir daug buvo kalbama apie darbo vietų kūrimą. Jeigu žmonės turėtų galimybę dirbti savo gimtose šalyse, jie greičiausiai nemigruotų. E, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime moteris į moteris, pažeidžiamus asmenis, būtent jų atžvilgių reikia galvoti, kaip kurti darbo vietas, gerinti gyvenimo sąlygas, tai yra ilgalaikis tikslas. Dėl diplomatijos, geresnės komunikacijos, taip iš tiesų sutinkame, kad egzistuoja suvokimo problema, nes e, reikia kalbėti ne vien tik apie skaičius. Reikalingas geresnis e, į faktus orientuotas požiūris, reikalingi įrodymai. Netgi sukaupę visą šią informaciją, ne visada galėsime lengvai pakeisti suvokimą, tą percep, percep, šalių suvokimą. Dėl Libijos, tai vėlgi su Libija pasirašytas susitarimas ir jo tikslas yra gelbėti gyvybės, užtikrinti apsaugą ir pagerinti e, žmonių gyvenimą ir kalbant apie teisės apsaugą, visi tai mums yra labai aktuali, aktualu. Dabar dėl apmokymų. Mokymai tikrai orientuoti į tai, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Libijos pakrančių apsaugos tarnybai yra organizuojami mokymai. jų darbas vėliau bus e, e, stebimas, kai bus įgyvendinamos e, įvairios operacijos. Jūs paminėjate 19 milijonų eurų, kurie yra skirti į Libijos patikos fondą. Na, visa tai yra daroma tam, kad mes pagerintume e, sąlygą žmonėms, kurie yra laikomi e, centruose, kad būtų m, pasirūpinta jų maistu, E, kad būtų nupirktos, sakykime, anklodės, hygienos sąlygos pagerintos. Iš kitos pusės mes norime užtikrinti, kad centrai, į kuriuos žmonės yra e, išlaipinami e, Libijoje įgyvendinus tą gelbėjimo operaciją, užtikrintų kuo geresnę asmenų teisų pagarbą. Kitaip tariant, e, su tais žmonėmis e, turi būti žmogiškai elgiamasi, žmoniškai elgiamasi. Pirmininkas. Sofija Intvel ir Barbara, ar norėtumėt trumpai pasisakyti? Dėl Libijos klausimo, taip prašome. Kai Man atrodo, kad tai, ką jūs sakote, visiškai nedara su prezentacija, kurią pateikė mus prieš keletą savaičių e, gydytojai be sienų. Tai yra vienintelė organizacija, kuri veikia vietoje. Jie pateikė mums e, e, vaizdų, informacijos, kuri visiškai nedara su, ta, su tuo, kad, ką jūs sakote. 19 milijonų eurų tiksliau 90 milijonų eurų Libijai, kad būtų apmoky, apmokyti pasieniečiai, pakrančių apsaugos tarnyba. Dabar, kaip mes užtikrinsime, kad tie pinigai bus tinkamai panaudoti? Na, įsivaizduokite, jeigu mes, e, sakykime, tik diskusijų vardan, sakykime, Leiskime tiems žmonėms iš Libijos atvykti ir panaudokime tuos 90 milijonų eurų tam, kad užtikrintumėm tinkamas gyvenimo sąlygas tiems žmonėms čia. Barbara. Manęs e, komisijos atstovės e, atsakymas visiškai nepatenkino ir aš norėčiau e, pacituoti tai, ką pasakė Konas Kobler dėl pakrančių policijos E, mokymų. Labai svarbu, kad jungtinės tautos dalyvautų Sofijos operacijoje, bet tai nereiškia, kad viskas po mokymų yra e, gerai. Pažiūrėkite YouTube. Viską pamatysite, tenai jūs pamatysite, kad Libijos e, pareigūnai tiesiog stumia žmonės į vandenį, dėl to, kad jie nenori patys iš, išsilaipinti. Be to, Libijos pareigūnai naudo, e, yra ginkluoti ir jie tikrai e, prireikus e, gali ir šaudyti. Could, yeah, I'm asking um, the two colleagues because they wanted to come back. Kolegoms suteikiau galimybę dar kartą pasisakyti, bet aš girdėjau panašias pastabas iš lybę komitetų uh, neturime reguliarių e, susitikimų su Europos išorės santykių tarnyba. Lotė, gal jūs galėtumėt e, dar kartą sureaguoti, tačiau iš tarptautinės migracijos organizacijos dar turime ir poną Ambrozį, prašome pasisakyti. Mes labai daug dirbame su Libija, kasdien e, sulaikymo centruose ten dirbame, tad tikrai puikiai suprantame, apie ką kalbame. Kalbėkime kuo atviriau. Pirmiausia, kasdien Libijoje tenka susidurti su neįmanomu pasirinkimu. Tas pasirinkimas, jeigu man reikėtų dėl savo šalies Italijos pasirinkti, negalėčiau to padaryti. Bet e, Libijoje kasdien tenka. Be to, kasdien tenka sugalvoti mažiausiai žalos padarantį sprendimą. Tai pirma. Antra, neapmokome pakrančių apsaugos tarnybų niekaip nesame susijęs su pačiu mokymu, skyrus e, kai kurias e, paaiškos ir gelbėjimo operacijas ir mokymus šioje srityje e, laipinantis ir įsilaipinant. Prieš dvi savaitės ar tris savaitės pusę Europos lyderių, politikos lyderių, laikrašių skundėsi dėl NVO gelbstinčių migrantus Libijos pakrantėse. Vadino jas viduržėmio taksi. Kaltino, kad jos padeda prekiautojams e, žmonėmis ir e, tuo, kad gauna iš jų pinigus už operating in their own national water and do search and rescue. So my question would... Tai organizacijos gelbėkime vaikus, gydytojai be sienų. Bet uh, kokia alternatyva? NVO dirba kaip viduržėmio taksi, padeda prekiausiams žmonėmis, e, kyla daug problemų dėl pakrančio apsaugos tarnybų. Taip, uh, apie visą tai kalbama. Bet kaip išvengti, kad migrantai nežūtų tuos, tuose vandenyse? Jeigu niekas ten nieko nedarys, žmonės tikrai ten mirs. Taigi daromas toks sprendimas, priimamas toks sprendimas. Esant dabartiniams aplinkybėms, tiesiog siekiama sumažinti žmonių kančias 16 tūkstančių žmonių buvo išgelbėta, ji nenuskendo, nebuvo nušauti. Taigi siekiame pirmiausia sumažinti tų žmonių kančias, kuo labiau jiems padėti, net ir sulaikymo centruose. Mes ir jungtinės tautos, ir kitos organizacijos prieštaraujame e, apskritai tokiai sistemai, norime jos atsikratyti, bet uh, E, dabar Libijos teisės aktais numatytas e, neteisėtų migrantų sulaikimas. Apskritai daugelį ir Europos valstybių neteisėtos migracijos kriminalizavimas taikomas gana plačiai, tad ir Europoje neteisėti migrantai dažnai sulaikomi. Mes nerekomenduojame, bet e, tai daroma. Taigi norime visų pirma sumažinti žmonių kančias tuose centruose. Be to, tie, kas yra sulaikymo centruose, e, kitose Libijos dalise savanoriškai neretai grįžta į savo šalį, nori patys grįžti namo. Ži žinoma, Libijoje dabar nėra ideali padėtis, toli gražu. Aš tik e, norėjau patikslinti, kad um, atsakiau į e, išorės veiksmų tarnybos atstovės ponius Knucen pareiškimus. Ir puikiai suprantu, ką jūs sakote turėdama omenyje 28 valstybių narių lyderių sprendimus, jums tiesiog e, tenka tvarkytis su tų sprendimų padariniais. Jūs neatsakote už tuos sprendimus. Bet e, man šiek tiek e, sunku girdėti iš jūsų taip čia tame problema, tai sunku, anai sunku, um, apmokome pakrančio apsaugos tarnybas ir taip toliau, bet e, buvo patvirtinta, kad ten tikrai prasta situacija ir jokio gero sprendimo neįmanoma priimti. Prieimimas e, regionuose, viskas e, gerai, puikus sprendimas, bet kai matome realijas, iš tikrųjų tarptų kalbų ir tikrųjų sąlygų yra didžiulė spraga. Sofi, Barbara, visada man tenka tas baisus darbas tokia svarbia tema. visi žino, kaip tai svarbu. Aš e, visiems dėkoju už įsakytas pozicijas. Tai kritiškai svarbus klausimas. Taip gali vykti paieškos ir gelbėjimo veiksmai visiems. Visus raginame kuo daugiau domėtis šiais klausimais, todėl ir kviečiame tokių svečių, kad galėtume kalbėti apie visą pasaulį. Ir po to uh, imame kalbėti vien tik apie Libiją. Tai tiesiog uh, neteisinga. Turėjome jau seniai baigti šią diskusiją prieš 15 minučių. Tikiuosi visiems vis dėlto parodžiau pagarbą, leisdamas padiskutuoti. Liepos 12 dieną vyks seminaras paieškos ir gelbėjimo klausimais. Tuomet ir pasikalbėsime apie Libiją gana įsamei. Tikiuosi visi dalyvausite, ten nuodugniai aptarsime šiuos klausimus. Manau, reikia dar pasitikrinti to seminaro programą, kad um, užtikrintume, jog, jog visi galėtų pasisakyti šią temą, kas nori. Luiza Arbor mm, turėjo išvykti jau gana seniai, bet aš paprašiau jos pasilikti. Labai dėkoju Jums už dalyvavimą diskusijoje. Mes e, oficialiai taip pat dalyvaujame New Yorko deklaracijos procese. Aš jos e, neskaitysiu. dalyvauja mūsų ekspertai, taigi tikrai e, per tą procesą dar e, ne vieną kartą pabendrausime. Iš kitų komitetų atstovų taip pat e, yra. Ačiū dar kartą Jums, Luiz. Taip pat norėčiau padėkoti Loti Knudsen už jos indėlį išorės veiksmų tarnybos vardu ir tarptautinės migracijos organizacijos atstovui. Šią diskusiją dėl Libijos pratesime Liepos 12 dieną. Dar aptarsime e, seminarų programą, kad e, viską įtrauktume. Buvo tikrai puikiai diskusija. Labai Jums dėkoju. Ačiū kolegos už Jūsų susidomėjimą šiuo klausimu. <laughs> No. So, colleagues, I know this is very tight and people... Jų kolegos, aš žinau, kad uh, mes uh, turime nedaug laiko ir uh, daug kas nori grįžti namo. Šiandien taigi perėmėme prie dešimtojo punkto. Tai yra prie Violeta Marino Laks iš Londono Karalienės Marijos universiteto ir Natašas Zauna iš Oksfordo universiteto atliktas uh, tyrimas, jo rezultatų pristatymas. Mes užsakėme, e, kad būtų atliktas tas tyrimas ir tyrimas yra skirtas tam, kad būtų vertinta, kaip 2015 e, metais tarybos priimti sprendimai, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje yra gyvendinamos. Taigi mes visi žinome, apie ką eina kalba ir aš iš karto noriu suteikti žodį mūsų uh, viešnioms. Jūs e, esate paruošę skaidrės. Gerai, tuomet prašome. Dėkoju, ponė Pirmingė, aš norėčiau Jums e, padėkoti ir dėkoju Lybė komitetui už, už e, tai, kad mus pakvietėte. Mums labai malonu yra pristatyti Jums savo tyrimo rezultatus. Taigi, pradedame kalbėti apie konkrečius skaičius. Uh, susijusių su asmenų perkelimu ES viduje. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, kalba eina apie tris e, pagrindinius sprendimus. Du iš jų buvo priimti 2015 metais, iš karto, kai prasidėjo migrantų krizė, o kitas sprendimas buvo priimtas 2016 metais ir jis pakorigavo du ankstesnius sprendimus, atsižvelgdamas ES ir Turkijos susitarimą. Buvo numatyta perkelti ES viduje 160 tūkstančių žmonių per 24 mėnesius tam, kad galima būtų sumažinti spaudimą Graikijai ir uh, Italijai. Ta schema turėjo būti įgyvendinta iki 2017 m. 26, uh, rugsėjo 26 dienos. Uh, ir mes matome, kad kol kas uh, mažiau nei 10 procentų perkelimų buvo įvykdyta. Uh, Jungtinė karalystė ir Danija uh, nusprendė nedalyvauti šioje sistemoje, o Danija, Lichtensteinas ir, Šveicarija ir Norvegija nusprendė dalyvauti šioje programoje. Žinome, kad buvo atsižvelgdama į nustatant skaičius, į gyventojų skaičių, į BVP, į priimtų pabėgėlių skaičių 2010-2014 metais ir nedarbo lygį. Ir mes Taip pat yra nustatyta, kad e, migrantai negali būti diskriminuojami. Ir sunku buvo priimant sprendimus nustatyti, kokiu tautybių, kokiu, e, e, kokios pilietybės asmenės galėjo būti perkelti. Europos Sąjunga, Europos komisija pradėjo praeitą savaitę pažeidimo procedūrą Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos atžvilgių, nes šios šalės arba atvirai priešinasi šiems sprendimams, arba nenori jų įgyvendinti. Nataša, prašau, čia yra skaičiai. Nepažvelgime į skaičius, į tai kaip valstybė, į tas valstybės narės, kurios gerai gyvendina šios sprendimus ir tuos, kurie, e, kurios ne, jų neįgyvendina. Malta yra kol kas e, vienintelė šalis, kurie visiškai gyvendino nustatytą e, tikslą. Taigi gyvenimo rodiklis yra šimtaprocentinis, o kitos šalis kol kas dar nepasiekė to. Uh, skaičiaus. Asocijuotosios šalės taip pat labai da, uh, gerai dalyvauja šioje programoje su Suomija ir Airija, taip pat turi aukštus rodiklius, bet nors dar nepasiekė 100 procentų. Kitoje skaidrėje jūs matote valstybės narės, kurios vengia laikyti savo įsipareigojimų, yra kelios valstybės narės, kurios neperkelė savo teritorijoje ne vieno pabėgėlio - Austrija, Vengrija, Lenkija ir Čekija tenai perkelimo rodiklis yra nulinis. Yra kelios kitos valstybės narės, e, pavyzdžiui, Švedija, kuri e, paprastai labai nori prisima atsakomybę šioje srityje, bet e, Švedija ir Austrija kuris laikas buvo taikoma išimtis ir tai gali iš dalies paaiškinti šios skaičius, kurie nėra labai geri. Ir be abejo, aš galiu paaiškinti, kodėl Austrija, į Austriją nebuvo perkeltas nei vienas migrantas. Toliau. Uh, Kodėl yra pasiekti geri ir blogi rezultatai? Mes atlikome ne, nemažai apklausų su savo kontaktiniais asmenimis, priimančiuose valstybėse narėse ir mes e, da, įsiaiškinom, kad e, Pirmiausia, tam, kad e, perkelimas kamera veiktų, reikia, kad ją remtų politikai. Ir tam tikrose šalyse politikai iš karto buvo labai griežtai nusiteikę prieš šią, šią, šios sprendimus, jie nenorėjo jų įgyvendinti, taigi kai kur matome, kad politinė parama buvo visiškai nepakankama. O tose šalise, kuriuose e, buvo perkelta daugiausia migrantų, politinė parama buvo tikrai labai didelė. Todėl mes pastebėjome, kad administraciniai ir prieimimo gebėjimai taip pat a, e, turi didelį, a, e, didi, a, yra labai svarbus. Ir yra tokios šalis kaip Suomija, pavyzdžiui, kurios 2015 metais sulaukė daug paraiškų ir jos sugebėjo labai greitai išnagrinėti visas paraiškas ir surasti vietas perkeltiems pabėgėliams. Taigi visame teisinės tų, kad nėra tinkamų išteklių negalima. Toliau mes matome taip pat, kad prieimimo sąlygos taip pat ne visuomet yra geros, ypač tai pasakytina apie pažeidžiamiausias grupės, pavyzdžiui, nelydimus nepilnamečius. Ir taip pat problemų kelia ir tam tikros nuostatos dėl saugumo, dėl to, kad perkelimės mes gali kelti grėsmę saugumui. Ir e, būtent dėl saugumo priežasčių kelios valstybės narės e, atsisakė priimti e, tam tikrus pabėgėlius. Nors ne, ir nenurodė konkrečių priežasčių, kodėl jie galvojo, kad jie sukels grėsmę jų saugumui. Na kągi, dabar pažvelkime į padėtį Italijoje, Graikijoje. Akivaizdu, kad čia yra ir išorės. Uh, iššūkių, tai, kad yra šalių įsipareigojimai buvo nepriimtini ir tai, kad per nelik ilgai vyk, užtrunka perkelimo procesas, tai, kad kai kurios šalės per nelik ilgai atlieka saugumo patikrinimus, bet yra ir kitų problemų, tokių vidaus problemų, tai yra nepakankamas pasiruošimas, nepakankamas darbų koordinavimas, procedūrų, nepakankamas procedūros. Italijoje, pavyzdžiui, sistema visa yra per nelik centralizuota, o Italijoje kaip tik atvirkščiai už viską yra atsakingi regionai. Ir e, matome, kad e, pabėgėlių situacija skiriasi nuo to, kuriam regione jie buvo. Kaip tai paveikė pabėgėlių prieklapšių prašytojus Italijoje, Graikijoje? Pirmiausia, da, da, pabėgėliai, pabėgėliai prieglapšio prašytojai negalėjo gauti jiems reikalingos informacijos, jie galėjo tik tai remtis informi, informaciją iš Wikipedijos apie tą šalis, šalis kurias e, e, siūloma juos perkelti. Jiems taip pat nebuvo žinoma, kaip galima apskūsti sprendimus dėl perkelimo ir jie labai dažnai visiškai nedalyvavo visame tame perkelimo e, procese. Jie net nežinojo, kurią šalį bus perkelti. Be perkelimo schemos mes taip pat išnagrinėjome tą prieimimo centrų vadinamų karštų taškų E, požiūrį. Tie e, centrai buvo skirti tam, kad galima būtų tinkamai nustatyti kandidatus perkelimui, bet po to, kai buvo pasirašytas susitarimas su Turkija, da, e, tų centrų funkcijos pasikeitė ir ten dabar jie daugiausia yra skirti migran, migracijos procesų valdymui ir kontroliai. Šis požiūris gyvendinamas bendradarbiaujant su vietos institucijomis ir visiems darbams vadovauja Frontexas. Ir naujasis Europos pakrančių ir pasienio apsaugos tarnybos dokumentas yra vienintelis, kuriame yra paminėtos nacionalinės migracijos valdymo komandos. Frontex, Frontexui tenka svarbiausias vaidmuo, nes e, viskas priklauso nuo e, migrantų pilietybės. Europolas ir Eurojustas e, taip pat užsieima ir nusikaltimų tyrimų, ASO peržengia dažnai savo įgaliojimus išdėstytus reglamente. Ir Europos ombudsmenas kaip tik šiuo metu atlieka EASOS veiksmų tyrimą. Tai, kad mes neturime labai aiškios te, teisinės sistemos ir, de, pavyzdžiui, tais atvejais, kai yra pažinėjama žmogaus teisės, ne, neaišku, kaip galima būtų de, a, ją. Ja, a, tuos pažeidimus išnagrinėti ir mes matome, kad žinome iš stebėtojų liūdimų, kad įvairius teisės yra pažeidinėjimas labai dažnai. Bet iš es, ir dar da, uh, Problema yra ta, kad e, ši sistema egzistuoja kartu su Dublino e, sistema ir žinome, kad padangal Dublino reglamentą gražinamų į e, Italiją asmenų skaičius viršijo iš Italijos perkeltų asmenų skaičių pagal tą perkelimo sistemą. Toliau. Ši schema turi kelias privalumus ir dėl kurių reikėtų ją integruoti į bendrą prieglobščių suteikimo sistemą, nepaisant to, kad ta sistema nebuvo, da, nėra tobula, bet vis tiek mes manome, kad politinių lygmenių šios sistemos sukūrimas yra žingsnis į priekį. Tai yra pirmasis bandymas ES lygmenių pasidalyti atsakomybę ir tai yra pirmasis bandymas realiai įgyvendinti. Da, dalykus numatytus Lisabono sutartyje ir atsižvelgti į ES veikimo sutarties 80 straipsnį. Iš to reikėtų pasidžiaugti. Tačiau mes manome, kad tą sistemą reikia patobulinti tam, kad geriau atitiktų Lisabono sutarties tikslus ir būtinybę gerbti žmogaus teisės ir taip pat įsipareigojimus pagal kitus tarptautinius dokumentus ginančių žmogaus teisės. Aš paminėsiu penkis pagrindinius trūk, šios sistemos trūkumus. Pirmiausia, problema yra ta, kad valstybės narės neįsitraukė į šios schemos įgyvendinimo procesą labai dažnai perkelimai užtrunka labai ilgai, valstybės narės ne visuomet nori bendradarbiauja, pernelyg ilgai užtrunka įvairūs patikrinimai ir dėl to visa sistema gyvendinama lėčiau. Ir mes manome, kad mums reikia paskatų ir bausmių paketo. Reikėtų bausti už nedaramą schemos įgyvendinimą ir kaip tik skatinti tuos, kurie gyvendina juos geriau. Paprastai pažeidimų procedūros e, e, taikomas, kai jau yra per vėlų ir būtų kur kas geriau skatinti valstybės narės, e, sukuriant skaitinamųjų priemonių paketą. Toliau pabėgėlių teisės, ypač jų teisės į šeimos susivienimą ir vaikų teisės. Ir tai, tai yra labai svarbu. Be to reikėtų užtikrinti, kad pabėgėliai pasitikėtų visą šią sistemą. Toliau EASOS sustiprinimas, e, e, taip vadinamosios matching tool priemonės sustiprinimas būtų labai naudingas, apie ją galime pakalbėti vėliau. Uh, Toliau labai svarbu yra užtikrinti, kad visi schemoje dalyvaujantis subjektai e, tinkamai vykdytų savo funkcijas, visiems būtų aišku, kam kokios funkcijos yra patikėtos. Sistema be to negali būti pernelik biurokratiška, tai yra nepaprastai svarbu. Kiekvienas teisinės instrumentas turėtų labai aiškiai apibriežti, kokios yra kiekvienos agentūros funkcijos, kaip, pažiūrėjau, apibriežtos Frontexo funkcijos šiuo metu. Uh, ir būtų tikrai labai naudinga mums sukurti tikrai bendrą visos sistemos viziją. Dar vienas dalykas. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi pirminės teisės. Pirmiausia, pagrindinių teisų hartijos nuostatų. Todėl reikėtų stebėsinos sistemos, kuri, kuri ir taip pat sistemos, korekcinės sistemos. Toliau galvojant apie tai, kad tokią sistemą galima būtų paversti ilgalaikę solidarumo ir pasidalėjimo respons, atsakomybę priemonę. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl naujo Dublino reglamento ir mes manome, kad mums reikia pasiūlymo, kuriame vei, būtų nu, išdėstytas struktūrinės ilgalaikis pabėgėlių perkelimo mechanizmas, kuris veiktų visuomet. Ir Ir mes turime sutarties 80-ame straipsnėje įtvirtintą solidarumo principą realiai pradėti taikyti, formuojant tokius mechanizmus. Labai dėkoju. Aš kartu suteiksiu žodį pranešėjui. Deja, jis e, posėdė nedalyvauja, tačiau gal kas nors e, turi klausimų dėl šio pranešimo. Barbara Spinelli. Ačiū Morenai Laks. Jūs esi, esate tikra, e, Jūs e, išmanote e, savo sritį ir bet kokį dokumentą, kurį jūs e, parengite, e, aš jį galiu naudoti kaip pagrindą e, diskusijoms, pamastymams ir taip toliau. Labai svarbu tai, ką jūs sakote. E, dėl perkelimų pagal Dublino reglamentą. Jūs sakėte, kad pagal Dublino sistemą gražinamų į Italiją skait, žmonių skaičius 2-3 kartus viršyje asmenų, kurie yra perkeliami, perkeliami iš Italijos. Be kita ko, teismai yra prieėmę sprendimų tiek Italijos, tiek Graikijos atvejais. Kai, nes Italija ir Graikija kreipiasi e, sakykime, į teismą dėl galimybės neperkelti asmenų į kitas šalis, todėl kad e, ten, sakykime, asmenų e, laikymo sąlygos nėra tinkamos. Kurdų situacija, pavyzdžiui, yra labai sudėtinga. Toliau dar vienas dalykas e, dėl studijos, dėl prioritetų susijusių su šeimų susijungimu perkelimo mechanizme. Kitaip tariant, kalbant apie Dublino sistemą, tai e, ir ten numatyta tai, kad mm, turi būti gyvendinta teisė šeimoms susivienyti. Ta pačia teisė mes turime numatyti ir per naują perkelimo e, sistemą. Dar vienas dalykas. Tūkstančiai asmenų e, buvo gavę pabėgėlio statusą. Tačiau, e, sakykime, gavę pabėgėlio statusą vienoje šalyje, negali e, susijungti su šeimos nariais, kurie taip pat yra pabėgėliai, tačiau yra, pavyzdžiui, kitoje valstybėje, Vokietijoje. Nebent uh, būtų pradėta labai sudėtinga ilga procedūra. Taigi norėčiau ir įsiaiškinti, kaip, sakykime, būtų galima įtvirtinti, gyvendinti tą teisę šeimai susijungti. Ši teisė yra įtvirtinta ir teisės aktų, tačiau dėl politinių priežasčių kažkaip e, nėra įgyvendinama. Nežinau, kokių Kaip galima būtų paaiškinti Vokietijos veiksmus, spaudimą Graikijai, kad būtų mažinama, sakykime, mažinami migrantų srautai į Vokietiją? Thank you, Barbara. And Mrs. Vergia, please. Ačiū, pane Viržyje. Oui, Aš norėčiau Jums padėkoti už šį tyrimą. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tyrimo metu nagrinėjote tik tai teisinius aspektus, ar jūs galėjote nuvykti į da, tas šalis ir pamatyti, kaip viskas atrodo vietoje. Aš turiu tris, tris klausimus. Jūs uh, kalbate apie pažeidžiamiausias grupės ir apie tai, kad valstybės narėms uh, sunku yra priimti tas pažeidžiamia, pažeidžiamiausias grupės. Ir mes matome, kad vis daugiau daugiau tarp pabėgėlių, tarp prieglapšio prašytojų yra pažeidžiamų asmenų. Ar jūs pritartumėt mano tokiam pastebėjimui ar ne? Ir ką jūs siūlote, kaip siūlote apsaugoti jų teisės, atsižvelgiant į tai, ką jiems teko išgyventi? Man atrodo, kad yra normalu, kad jie yra visi de, a, pažeidžiami dėl psichologinių ir kitų traumų. Ir kaip taip gali būti, kad net ir tie pažeidžiami asmenys gali būti gražinami, nors e, jie yra saugomi ir Europinės, e, ir Europos ir tarptautinės teisės. Toliau, jūs kalbėjote apie teisinės, e, teisinės priemonės apginti sprendimus. Ir žmonėms dažnai apigražinimus, atsiprašau. Ir e, kartais žmonėms sakoma, jūs galite savo norų grįžti ir e, taip pat siūloma visiškai atsisakyti, e, atsisakyti teisės apskūsti sprendimą juos išsiųsti iš šalies. Europos komisija gegužės mėnesį susitrė su uh, Graikiją ir tas susitarimas stumia Graikiją tuo keliu, kuris visiškai prieštarauja Graikijos vidaus reikalų ministrų išsakytai pozicijai, kurią išgirdome vakar. Ir kaip jums atrodo, kaip galima įvertinti tokius komisijos veiksmus ir kaip tai paveiks pabėgėlių situaciją? Katerina Činyčiai. Tai bus paskutinis klausimas, e, kadangi dar turime vieną darbų tvarkės punktą aptarti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, profe... profesoriai Violetai Moreno Laks. Aš esu italė, todėl, e, na, kaip ir mane tiesiog liečia tai, ką jūs sakote. nors ir yra pripažįstama, kad Italija tikrai dėjo milžiniškas pastangas, kad e, priimtų didžiulius emigrantų skaičius, e, kurie atvyksta į Italiją, o konkrečiai į Siciliją. Na, Italijoje yra e, problemų, kai kurios institucijos neveikia, e, prieglopščio prašymui tvarkomi ilgai, tačiau mes e, daugą padarėme. Ir, na, galiu bent jau pasakyti, kad buvo itin daug padaryta e, mažamečių atveju, mažamečių, kurie atvyksta į e, mūsų šalį nelydimi. Jūs paminėjote Dublino reglamento reformą ir sakote, kad reikia palaukti šios reformos. Mes jos laukime visi. Tačiau aš esu šiek tiek sutrikusi dėl pačios reformos pasiūlymo. Jūs esate teigusi, kad reformos projektas, bent jau toks, koks jis yra, tikrai bus naudingas tiek Italijai, tiek Graikijai, kurios daugiausiai susiduria su problemomis primdamos mm, migrantus. Tačiau dėl to man kyla bejonių. Turiu omenyje E, mažamečius, mažamečius, kurie atvyksta nelydimi. Man atrodo, kad jų atžvilgiu, tiek kiek tai yra susiję su prieglopščio suteikimu, susivienimu su šeimos nariais, jų prašymai turėtų būti nagrinėjami skubos tvarka. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote Dublino reglamento reformos kontekste. Respond, please. Prašau atsakyti į klausimus. Ačiū. Dėkuoju už klausimus. Pirmasis ponios Spinėlį klausimas dėl um, perkelimo, perkelimo pagal um, Dublino reglamentą ir um, skaičių viršyjimą. Belgium and, and Greece concerning those two countries. Uh, Mm, kalbama apie dvi bylas e, Teisingumo teisme, jos susijusios su Italija ir Šveicarija. Manau, kad e, turėtų vis dėlto dėjūrė principų remintis e, būti sustabdytas Dublino sistemos taikymas ir reikėtų atsižvelgti į šeimos susijungimo poreikį. Kartais dėja žmonės tiesiog nėra informuoti, kaip minėjo Nataša, ir nepateikia oficialios paraiškos dėl prieglopšio, kai atvyksta imigrantų antplūdžio e, centrus. Ir e, faktiškai e, kartais tiesiog reikia kūrybiškai žiūrėti šiuos klausimus, kaip Junktinės karalystės aukštasis teismas pasielgė byloje Z18. Kalbant apie šeimos susijungimą, tai pagrindinis kriterijus ir pagal reglamentą Dublinas 2 e, iš viso ne, nereikėjo taikyti prieglopšio mechanizmą, norint užtikrinti šeimų susijungimą. Galima būtų paminėti pagrindinių teisų hartijos 7 ar 8 straipsnį, nebepamenu, bet. Pamenu, bet Be to, konvencijoje, žmogaus teisų konvencijoje taip pat yra įtvirtinta žmogaus teisė į šeimos gyvenimą ir tas principas yra viršesnis už visus kitas. Visų pirma, žiūrima į šeimos susijungimą. Kitoje minėtoje byloje kalbama apie vaiko interesus, o trečioje irgi norima įsaugoti šeimą, kartu atsižvelgiant į tam tikrus kitus principus. Tai manau, kad nereikėtų supriešinti veiksmų pagal Dublino reglamentą su veiksmais susijusiais su šeimos susijungimu ir ieškoti kokiu nors politiniu ar kitokiu motyvu dėl e, dėlsimo. Dėl metodikos, e, kurią taikėme tyrime, e, aš paliksiu atsakyti tą klausimą Natašai. Toliau dėl žmonių sulaikymo migrantų antplūdžio vietose Graikų salose. Kai buvo sudarytas e, ES ir Turkijos susitarimas, e, vietos e, Graikijos teisės aktuose buvo įtvirtinta kad vietose turėtų būti gyvendinami ES ir Turkijos sustarimo reikalavimai. E, Taigi e, žmonės, kurie atvyko atvyksta į centrus po 2016 m. kovo 20-osios, neturėtų gauti e, galimybės naudotis tą sistemą ir turi būti perkeliami pagal ES ir Turkijos susitarimą, nesvarbu, ar jie yra pažeidžiami ar ne. Tai ES teisės pažeidimas ir nieko panašaus neturi būti numatyta kaip pabaigos data ir mm, kreiptas ir į pirmosios instancijos teismą, ir į teisingumo teismą, kad ES ir Turkijos sustarimas e, neturėtų būti pripažįstamas e, galiojančiu, nes tokia sistema pagal ES teisės aktus tiesiog neturėtų būti gyvendinama. Faktiškai e, čia mm, kitaip yra suformuluojami perkeliamo teisės aktai ir man atrodo, kad tai ES teisės pažeidimas žmonės migrantų antplūdžio vietose, atsižvelgiant į tai, kokią apibrėžtį pateikė e, Strasbūro žmogaus e, teisų teismas. Mesas byloje pagal e, gražinimo direktyvą Dar 2006 metais buvo apibriešta savoka refoulement, gražinimas ir ji turėjo būti gyventinama žmonėms, e, kurie yra pažeidžiami, kurie negali keliauti. Turkija buvo pristatoma kaip rojus žemėje. Bet faktiškai visą tai taikant e, priversnėmis priemonėmis e, būtų pažeidžiamas trečiasis straipsnis ir reikėtų to vengti. Kad žmonės atsisakytų savo apskundimo teisės, na, nežinau, čia vadovėlinis pavyzdys, e, jeigu esate susipažinę su e, teisų pažeidimais, turbūt žinote, kas tvirtinta Hartijos 54 straipsnėje. Bet to kalbant apie e, Italijos veiklą, Italija tikrai padarė daug daugiau nei turėjo, bet to e, ne vien tik formalistiškai laikėsi 80 straipsnio ir labai rimtai žiūrėjo į solidarumo nuostatas kaip teisiškai privalomas. Italija darė daugiau nei bet kokia kita šalis, išskyrus Graikiją galbūt. Ir e, tikrai e, nereikėtų primiktinai reikalauti, kad Italija ir Graikija ir toliau dėtų tokias pastangas. Uh, Dėl Dublino 4 reformos nemanau, kad ta reforma yra teigiama. Tai e, judėjimas atbulomis, faktiškai kalbant apie pabėgėlių ir migrantų reikalų tvarkymą. Jeigu ir toliau bus laikomasi tokio pasiūlymo, jeigu uh, perkeliamas liks bendros prieglopščio sistemos dalis. Svarbu užtikrinti, kad tai būtų daroma tvariai, kad um, tai nebūtų taikoma kaip eksapenicijo mechanizmas visoje Europos Sąjungoje. Jeigu bus įmanoma įgyvendinti reformą, uh, perkelimo mechanizmas tiesiog turėtų būti vertinamas kaip įprastinis, kaip normalus. Jeigu tokia Dublino reforma būtų patvirtinta, reikės užtikrinti, kad apsauga, aps, apsaugai kitur būtų m, mm, skiriama viršenybė apsaugai migrantų antplūdžio centruose kilmės valstybėse ir jeigu to nebūtų padaryta, Italijai ir Graikijai vėl tektų didžiulė darbo dalis, kaip ir krizės laikais. Svarbu, kad perkelimo e, sistema, tranzito sistema būtų tiesiog įprastinė tvarka. Papildoma apsauga, tarptautinė apsauga numatyta tarptautinėje teisėje. Galima dabar perėti prie metodinių klausimų. Aš steiksiu žodį Natašai. So, um, I, um... Ačiū. Toliau dėl metodikos. Kalbėjausi su nacionaliniais kontaktiniais centrais ir NVO e, perkrančiose valstybėse narėse, bet žinoma, tai buvo tik e, dokumentiniai patikrinimai, e, tyrimai. Nuolat sulaukdavome atsiliepimų, pavyzdžiui, perkelianti valstybė narė negali, tarkim, perkelti e, tam tikrų pažydžiamų asmenų, nepilnamečių, nes neturės tam sąlygų. Ir e, mes e, tyrime kaip tik ir siūlome, kad būtų neblogai patikrinti, ar taip yra iš tikrųjų, ar tai yra tiesiog priežastis, kurią siekiama prisidengti ir nevykdyti e, perkelimo sistemos. Taip pat Italijoje ir Graikijoje atlikome tyrimus vietose, buvo kalbamasi su e, valdžios institucijų atstovais ir NVO atstovais, kurie dirba su pabėgėliais. Mes taip pat siekime um, e, susisiekti su pabėgėliais, su jais pasikalbėti, bet nesilankėme sulaikymo centruose. Ačiū. Manau, kad e, tikrai galime dar ilgai apie tai kalbėti, nes tyrimai puikus, galėtume e, daug įsameu apie juos pakalbėti, tačiau dėja turime e, aptarti dar vieną klausimą pagal mūsų darbo tvarkę, tad labai dėkoju mūsų viešnioms, labai ačiū, labai svarbu kalbėti apie perkeliame reglamentuojančius dokumentus ir e, tai yra dar viena labai svarbi politikos darbo dalis. Taip pat e, noriu padėkoti poniai e, Spinelį. Kaip jūs padėkojate, Violeta, ačiū už tai. Manau, kad dar grįšime prie šių, prie šių temų ateityje. Ačiū kolegos, labai Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dar lieka salėje, baigiantis e, posėdžiui. E, ačiū, kad esate čia. Taip pat e, dėkuoju pranešėjai Maitė Pagasaurtunda Ruiz. Tik pasakysiu, kaip įžanga kad e, komunikate, kuris buvo paskelbtas 2015 m. Liepos 5 d. ir 2017 m. darbo programoje, komisija paskelbė, kad e, norėtų įvertinti horizontalių ir kitų sektorinių veiksmų e, taikymos rytį ES lygmenių, kad sustiprintų informatorių apsaugą. Laikydamas šių pažadų, komisija atlieka poveikio vertinimą ir vykdo viešas konsultacijas ir šių metų pabaigoje pristatys savo išvadas. E, jūri komitetas dirba, e, rengia e, pranešimą savo iniciatyvą ir Libė komitetas pateiks savo nuomonę. Kaip žinote, informatorių apsauga daug kartų rekomenduota Europos parlamente ir Libė komiteto ypač. Labai dėkoju, man buvo tikrai labai. Uh, uh, Svarbu pasiklausyti diskusijos, kuri ką tik įvyko. Aš tikrai norėčiau, kad e, mes turėtume galimybę ilgiau apie tai pakalbėti. Iš tikrųjų, da, man pasirodo, kad diskusija buvo labai vertinga, labai verta dėmesio. Na kągi, aš norėčiau pasakyti, kad mes turime kuo skubiau parengti savo nuomonę dėl šio klausimo nes e, atsakingame Teisės reikalų komitete dirbame labai rimtai po Snowdono, po LuxLeaks, e, Wikileaks. Akivaizdu, kad e, tie žmonės, kurie paskelbė informaciją, taip vadinamieji informatoriai, yra visiškai neapsaugoti. Jie praneša mums apie pažeidimus ir po to jie gali susidurti su grasinimais, jie gali būti persekiojami, jie gali prarasti savo darbą. Ir taip yra dėl to, kad mes neturime teisinės jų apsaugos sistemos. Be to, akivaiz, dažnai būna taip, kad jie paskalbė informaciją apie, apie tarptautinio masto nusikaltimus susijusius su mokesčių vengimu, korupcija ir taip toliau. Taigi būtent todėl aš manau, kad mes turime imtis veiksmų, turime kažką daryti. Europos parlamentas nekarta jau yra kalbėjęs apie tai, kad mums reikia nacionalinių ir rūpinių priemonių šiems asmenims apsaugoti ir jų teisėms apginti. Neseniai Panamos tyrimo komitete kartu su jūri komitetu buvo surinkti klausimai šią temą. Aš atvirai Jums pasakysiu. Man yra tekę bendrauti su keliais informatoriais, kurie yra visiškai neapsaugoti. Ir uh, jiems yra iškilusi grėsmė vien dėl to, kad jie pranešė mums apie faktus, kurie uh, buvo labai svarbus. Pavyzdžiui, uh, Vienas žmogus e, Ispanijoje yra pranešęs apie tai, kad viename Ispanijos oro uoste buvo visiškai nepaisoma nuostatų ir normų skirtų žmonėms e, su ribot, ribotomis judumo galimybėmis. Ir tas žmogus ketverius metus nieko negalėjo, negalėjo gauti jokios apsaugos. Jis pasielgė labai drąsiai, pranešė apie pažeidimus apie tai, kad buvo piknaudžiaujama neįgaliųjų teisėmis ir tas žmogus prarado savo darbą. Ir mes žinome ir kitus panašius atvejus. Ir tie žmonės mums padeda, jie elgesi kaip atsakingi drąsūs piliečiai. Ir turime juos apginti. Be abejo, mes negalime viršyti mums skirtų įgaliojimų. Ir Šiame komitete mes e, užsimame piliečių teisėmis ir pagrindinėmis teisėmis. Todėl mano parengtame nuomonės projekte kalbama apie duomenų apsaugą, apie teisę į veiksmingą teisinę apsaugą ir į, a, apie kitas teisės, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisų hartijoje, pavyzdžiui, teisė į konfidencialumą. Mes turime turėti aiškę teisinę sistemą. A, komisija turi pateikti pasiūlymą dėl tokios sistemos ir toje sistemoje turi būti numatyti saugus informacijos pateikimo kanalai. Aš kalbu apie informaciją, kuri yra susijusi su viešuoju interesu. Tai padaryti nebus lengva, dėl to, kad mūsų turimos teisinės pagrindas nėra labai de, toks jau tvirtas, bet vis tiek mes negalime uh, nuleisti rankų, turime dirbti ir turime dirbti sparčiai. Mums reikia užpildyti šią teisinę spragą. Ir akivaizdu, kad kiek įmanoma mes turėtume da, siekti sutarimo. Ir aš nebejoju, kad mes gerai padirbėsime, prengsime gerą dokumentą. Taip, mūsų teisinės pagrindas iš tikrųjų yra labai silpnas, bet šis klausimas yra toks svarbus, kad turime jį įveikti. Vienas šešėlinės pranešėjas atvyko, Denis Dijon. Jūs taip pat esate šešėlinės e, pranešėjas. Socialdemokratų šešėlinės pranešėjas. A, labai atsiprašau. Jūsų nebuvo mano sąraše. A, ne, jūs esat mano sąraše. Matot, aš tiesiog jau esu pavargęs ketvirtadienį po pietų tikrai esu pavar, pavargęs. Taip, ponė Kostė, atsiprašau, prašau, žodis jums suteikiamas. Well, uh, no... Ačiū pirmininkė. Viskas tvarkoju. Gerbimi kolegos, uh, ačiū už nuomonės uh, projekto pristatymą. Mes visi sutarėme, kad uh, atėjo laikas apsaugoti informatorius ES lygmentių. Europos parlamentas darė spaudimą komisijai, tačiau kol kas pastaroji dar nepateikė teisėkuros pasiūlymo projektų ir tai yra skandalinga situacija. Didelės kompanijos e, gali vengti mokesčių mokėjimo ir nebūti sankcionuojamos. Ir kadangi tokia yra situacija toleruojama, nėra gerai. Tuo tarpu informatoriai yra labai svarbus, kai yra pranešama apie netinkamą elgesį, apie neteisėtą veiklą. Laikomės nuomonės, kad informatoriai yra labai svarbus tam, kad būtų apsaugotas visuomenės interesas, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kad būtų kovojama su organizuotu nusikalstamumu ir mokesčių e, mokėjimo vengimu. E, Informatoriai labai svarbus kovojant su korupcija, kad vyriausybės ir e, stiprios e, kompanijos būtų atsakingos. Informatoriai dažnai pateikė informacijos, kuri kitaip būtų nuslėpta. Trumpai tariant, informatoriai yra labai svarbus tam, kad demokratija funkcionuotų informatorių apsauga yra labai svarbi, galbant apie nuomonių pluralizmą, demokratiją, laisvės, saviraišką. Sutinku su nuomonės referente, kad informatorių apsauga turėtų būti harmonizuojama ES lygmeniu. Aš taip pat pasisakau už tai, kad būtų sukurta skundų e, sistema ir nepriklausoma ES tarnyba. Reikia padėti e, informatoriams, e, kad jie pateiktų e, turimą informaciją. Galiausiai reikia pasakyti, kad informatoriai ženkliai rizikuoja patys. Jiems tenka patirti savo veiksmų socialinę, ekonominę ir netgi psichologinę kainą. Galiausiai Norėčiau pateikti pasiūlymą. Europos parlamentas turėtų e, įsteigti informatorių premiją. Tai būtų e, priemonė parodyti, kokie svarbus informatoriai mūsų visuomenėje. Laukiu gero bendradarbiavimo su pranešėja ir tikiuosi, kad e, mes pasieksime sprendimo, kad būtų sukurta stipri informatorių apsauga. Dėl premijos tai gera mintis, nežinau, ar ją mes galėsime gyvendinti. Ačiū. Roberta, jūs kalbėsite Nunomelio vardu, EPP frakcijos vardu. Nunomelio norėtų atsiprašyti, kad šiandien diskusijose negali dalyvauti. E, jis yra mm, pakeliu į Portugaliją šiuo metu. Ačiū pranešėjai už nuomonės projektą, ačiū už konstruktyvų darbą, ieškant konsensuso tarp šešėlinių pranešėjų. Kalbant apie tai, kad reikia geriau bendradarbiauti tarp institucijų, pranešėjas taip, e, taip pat laikosi nuomonėse, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija labai svarbus informatoriai. Darbuotojai praneša apie netinkamą elgesį ir taip vykdoma E, korupcijos prevenciją tiek viešajame, tiek privačiame sektorija. Privačiame e, sektorija e, informatorių apsauga leistų identifikuoti neteisingą elgesį susijusi su ES interesais. Labai svarbu, kad slapta informacija būtų paviešinta, tai būtų galima išaiškinti netinkamą elgesį ir korupciją. Skandalai, kurie kilo e, neseniai, e, pavyzdžiui, Panamos e, dokumentų atvejais parodė, kokie svarbus informatoriai. Mano kolega Nunomelio teigia, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais šiuo svarbiu klausimu. Ačiū, Roberta. Ačiū, kad pasisakėte šešėlinio pranešėjo vardu. Panas Desjon. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti nuomonės referentą, referentę už parengtą nuomonės projektą, viskas e, puikiai suformuluota. Ir mano pastabos yra susijusios su dviem dalykais. Visų pirma, su tokiu bendru šios nuomonės e, projekto vaizdu. Aš pats esu parengęs e, ne vieną pranešimą ir visai bent šią savaitę buvo organizuoti keli posėdžiai, kurių metu komisija pasakė, kad e, šiuo metu atlieka vertinimus ir pristatys savo mintis e, rugsėjį. Taigi, man atrodo, kad e, nuomonės projekte yra kalbama apie esamus veiksmus ir kad galbūt reikėtų paskatinti komisiją e, dirbti šioje srityje būtų teisinga. E, toliau dar e, vasario mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija dėl informatorių vaidmens apsaugant ES finansinius interesus. Dar grįžtant prie mano pranešimo, reikėtų paminėti, kad minėtoje rezoliucijoje buvo labai daug elementų, kurie gal būtų, būtų naudingi ir čia, juos galima tiesiogiai ir netiesiogiai daryti nuorodos. Pavyzdžiui, e, informatorių apibrieštis. Labai svarbu kalbėti čia ne tik apie tą informaciją, kuria šimtus procentų teisinga, bet ir apie tą informaciją, kurią informatorius mano esančią teisingą. Informatoriai negali būti, sakykime, persikėjami dėl to, kad galbūt vėliau informacija nepasiteisino. Paaiškėjo, kad yra neteisinga, nors informatorius buvo ją įsitikinęs. Dar rezoliucijoje buvo rašoma apie tai, kad reikia sukurti nepriklausomą struktūrą. Ir kiek e, gavau informacijos iš Europos ombudsmenės, e, atrodo, kad e, ji domisi šiuo klausimu. Siekiant užtikrinti informatorių apsaugą, gali būti papildomas funkcijos suteiktos Europos ambucmenui. Taip pat reikėtų paminėti, kad informatoriai taip pat gali būti ES institucijų darbuotojai ir jiems taip pat reikalinga apsauga. Kai kuriuose agentūrose matome, kad tokio, tokios apsaugos kol kas nėra. Taigi apie tai reikėtų gal nuomonėje pakalbėti. Toliau dar vienas dalykas. Mes esame šiek tiek nusivylę dėl prekybos paslapties direktyvos. Nes ten nėra įtvirtinta informatorių apsaugos nuostato, to reikia. Dabar nežinau, kaip diplomatiškai apie tai pakalbėti, tačiau svarbu, kad tai būtų padaryta. Ačiū ponui Dejong. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Katrina, prašome. Katrina Činyčiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū Kulodai. Tikrai kalbėsiu trumpai, kadangi ir aš dirbau e, komitete su šio klausimu ir aš galiu Jums papasakoti apie Italijos e, patirtį su bendradarbiaujančiais asmenimis ir kurie gali e, pateikti informacijos apie sunkiausius nusikaltimus. Kalbu apie korupciją, e, nusikaltimus susijusius su ES e, interesais, finansais ir taip toliau. Tad e, norėčiau tik tai padėkoti kolegoms už atliktą darbą ir dar už būsimą darbą. Nes labai svarbu turėti žmonių, kurie galėtų iš struktūros vidaus pateikti informacijos ir kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais. Be abejo, tokius žmonės reikia apsaugoti. Laikausi nuomonės reikėtų suformuoti, kas yra informavimas, kas, kad e, būtų galima harmonizuoti e, šioje srityje nacionalinius teisės aktus ir kad būtų galima užtikrinti vienodą informatorių apsaugą, kad e, jų veiksmai neturėtų neigiamų pasiekmių nei jų asmenime gyvenime, nei profesinėme gyvenime. Taip pat e, visą tai svarbu ir dėl kitų priežasčių. Piliečiams, ypač tie, kurie bendradarbiauja su ES institucijomis, reikia sugražinti pasitikėjimą ES institucijomis. Taigi sveikinu atliekamą darbą. Ir kaip e, pranešėjas teisingai pasakė, reikėtų paspartinti darbus e, šiuo klausimu, nes informatorių teisės aktas bus labai svarbus kovojant su rimtais e, finansiniais nusikaltimais. Taigi pritariu tam, kas yra daroma. Dėkoju. Thank you, Katerina. So... Ačiū. Prašau. Maitė. Ačiū labai už komentarus. Terminas Liepos ketvirtoji diena. Tad um, pažiūrėsime, ar pavyks viską paspartinti, kad pasiektume gerą rezultatą. Ačiū dar kartą. Tai paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, kuriuo puikiai padiskutavome. Dėkuoju visiems, dėkuoju visiems darbuotojams, linkiu malonaus savaitgalio. Ir tik pasakysiu, kad kitas posėdis vyks birželio 26 dieną. Ačiū kolegos.